doğru değil. Ali'nin doğru. Good afternoon, ladies and gentlemen. I open. Labadiena, ponios ir ponai. Pradedame biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Matote su mumis naują žmogų, Taip yra todėl, kad niekas iš valdybos narių negalėjo pirmininkauti šiame posėdėje ir dėl to jie paprašė manęs pirmininkauti ir vienintelis mano nuopelnas yra tas, kad aš esu pats seniausias. Tikrai negaliu čia atsisakyti, turėsiu pirmininkauti, jei leisite. Labai gerai, taigi visi gavote darbo tvarkę. Ar turėtumėte pastabų dėl darbo tvarkės? Jeigu ne, tuomet laikykime darbo tvarkę patvirtintą ir pereiname prie antrojo darbo tvarkės punkto, pirmininko pranešimai. Turiu Jūs informuoti, kad mes turime naują administratorių, poną Ruvodžį Svetic. Tikiuosi, na, esu tikras, kad neteisingai ištariau jo pavardę, bet tikrai jį labai sveikiname mūsų komitete. Štai jis čia. ir turėčiau papildyti, kad jis yra iš Kroatijos. Taigi, jo reputacija yra puikiai. Kalbos, kuriomis galime kalbėti, yra bulgarų, čekų, danijos, vokiečių, vokietijos, vokiečių, e, ispanų, e, suomių, lietuvių, olandų, rumunų ir švedų kalbos. E, Ar kas nors manote, kad negalėsite pasisakyti, pasisakyti pakankamai savo kalbą? Jeigu ne, tuomet turiu jūs įspėti, kad viskas, ką jūs pasakysite, bus matoma visame pasaulyje, kadangi posėdis yra transliuojamas internetu. Dabar trečiasis darbo tvarkės punktas. Turime patvirtinti 2013 m. lapkričio 4-5, lapkričio 7, lapkričio 14, lapkričio 25-26 dienos posėdžių protokolų tvirtinimus. Ar turėtumėte pastabų dėl posėdžio protokolų? Jeigu ne, tuomet skelbiu, jog jie yra patvirtinti. Ir dabar galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai yra 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Su mumis yra regioninio vystimosi komisijos narys, ponas Hanas, ir taip pat su mumis yra ponas Gretinas, atsakingas narys iš audito rūmų. Sveikiname juos abu ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Piper. General Rapporteur. Jis yra gerbiamas pranešėjas. Zitsna. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponė Hanai. auditorumų narį. Tai yra lemiamas, ar bent jau labai svarbus posėdži, posėdis biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūroje. Ir turime pasidžiaugti tuo, kad komunikatas, prie kurio prisidėjo pranešėjas ir visi šešėliniai pranešėjai, išreiškė pono Barozo troškimą paskelbti tokį komunikatą šiais metais. Mes jau esame su juo susipažinę keletą valandų, žinome, kad komisijos narys nori įgyvendinti finansinės korekcijas, mes esame jam dėkingi už tai. Žinoma, dar reikės daug ką padaryti, bet bent jau dabar turime kai ką apčiuopimo. Taip pat turime padėkoti už klausimus, į kuriuos buvo atsakyta pagal nustatytą tvarkaraštį. Manau, jog klausimų, į klausimų daugumą buvo atsakyta patenkinamai didelę prasme. Na, kai kurie klausimai yra pateikti graikų kalba, na, bijau, kad dar turėsiu išmokti šią kalbą, tačiau tikiuosi, jog netrukus gausime vertimą. Tikiuosi, jog koordinatoriai ypač taip pat galės dar papildyti kai kurios kitus dalykus. Nežinau, ar audito rūmų narys jau galėtų pateikti trumpą pranešimą, kalbant apie komunikatą. Bent jau iškelčiau tokį klausimą. Pagrindinis dalykas, dėl ko mums kyla susirūpinimas, yra problemos, su kuriamis susidūrėme dėl struktūrinių fondų įgyvendinimo. Mes žinome, kad daryti klaidas yra žmogiška, bet jeigu matome tą pačią klaidą daromą vėl ir vėl, ir jeigu tie patys žmonės daro tą pačią klaidą, tuomet kyla poreikis nustatyti priežastis, įvardinti jas tikraisiais vardais. Pavyzdžiui, jeigu palygintume tai su kelių transporto sritimi, jeigu jūs visuomet pažeidinėjate kelių eismo taisyklės, tuomet galite prarasti vairuotojo teisės. Čia jau daugelį metų mes matome tuos pačius klaidų darimo šaltinius, skiriant viešasias sutartis, pranešant apie e, netinkamas išlaidas ir kartais matome skirtingas valstybės, bet e, tam tikras valstybių skaičius visuomet daro tam tas pačias klaidas. Aš manau, jog tai iš esmės yra nepatenkinama. Jeigu atsakymas teigia, jog viskas bus patobulinta per ateinantį finansinį laikotarpį, tuomet toks atsakymas yra įprastinė besikartojanti tema, e, teikiant ataskaitą dėl biudžeto įvykdymo patvirtimo per pastarosius 15, 16, 17 metų. Tačiau norėčiau pareikšti dar kartą, tai dar kartą pakartoti, jog mes tikrai turime suprasti, jog jau yra pats laikas padaryti esminės pažangos šioje srityje, ypač rengiantis rinkimams į Europos parlamentą. Mums, kaip parlamentui, tai reiškia, jog iš mūsų yra paprasčiausiai tikimasi taikyti kritišką požiūrį šioje srityje. Mes neturime nieko ginti. Manau, jog mūsų politinė pareiga yra skaidrumas. Ir turiu pasakyti, kad likščiolinė procedūra, kuri vyksta žingsnis po žingsnio, nebūtų tenkinama, jeigu mes nesulauktume tokių atsakymų iš esmės. Ir kalbant apie tą esmę, norėčiau pasakyti štai ką. Žemės ūkio kaimo plėtra jau nebėra mūsų pagrindinis prioritetas, bet dar liko daugybė nesakytų klausimų. Į juos buvo pateikti atsakymai komunikate. Ir kalbant apie struktūrinius fondus, aš nemanau, jog mes pilnai supratome, tą žinią, ką reiškia rizika besiremiantis požiūris. Kada galėtume tikėtis iš komisijos veiksmų šioje srityje? Man atrodo, kad čia yra palikta per daug veiksmų laisvės ir mums, kaip stebėtojams iš išorės, atrodo, jog tai nėra suvokiama. Mes nežinome, kurios valstybės yra analizuojamos, kokios imtys yra analizuojamos, kokiu veiksmu yra įmamasi. Ir komisarė Hanė, tai buvo pagrindinis e, mums susirūpinimą keliantis dalykas, kurį išreiškėme mūsų bendrame laiške pirmininkui Barozui. Mes, kaip parlamentas, turime turėti tam tikrą automatiškai nustatytą procesą, kurį galėtume suprasti. Nereikėtų palikti per daug veiksmų laisvės komisijai, mes neturėtume per daug tuo remtis. Rizika besiremiantis požiūris yra tai, ko mes norime, tačiau kada tai įsigalios? Kur yra galutinės nustatytos ribos, kur yra prioritetai. Tai turėtų būti aiškiai suprantama. Kitas dalykas, jūs e, užsiminėte, e, kad reikėtų ką daryti su besikartojančiais pažeidėjais. Ką mes su jais darysime? Apie tai kalbama deleguotusiuose aktuose, bent jau apie tai mums buvo pranešta, tačiau iš parlamento požiūrio mes e, tikimės kažko apčiuopiamo iki vasario mėnesio, kadangi buvo pažadėta, kad iki vasario mėnesio bus pateikti rezultatai. Mano pranešimas jau yra verčiamas, taigi mes kol kas dar turime šiek tiek laiko palyginimams, tačiau reikės padaryti tolesnį žingsnį. Ir regioninių reikalų komisaras privalės įgyvendinti mūsų lūkesčius. Aš turiu dar keletą konkrečių klausimų, tačiau norėčiau juos e, kol kas palikti diskusijoms. Esu tikras, kad kolegos taip pat turės kitų klausimų, tačiau dabar, bent jau kalbant apie tokį principinį pranešimą, aš apsiribosiu tokiu pranešimu. Norėčiau, kad e, audito rūmai. Na, norėčiau jiems padėkoti už tikrai labai vertingą dokumentą. Manau, jog jis uh, išdėstė priežastis, dėl ko buvo pasiūstas laiškas tiesiogiai komisijos pirmininkui. Mes kol kas dar ne visiškai sutinkame, tačiau tai, ką pateikė mums audito rūmai, yra tikrai labai naudinga ir mes tikrai raginsime imtis veiksmų, tol kol tikrai bus pradėta imtis tų veiksmų, mes e, nesidėsime ir nelauksime, kol uh, tokios nacionalinės ataskaitos dėl struktūrinių formų ir struktūrinių fondų ir kelių eismo, kelių padėties bus e, teikiamos ir toliau. Mes, taigi šiuo metu tiek galėjom pasakyti. Dėkoju. Ačiū, dabar suteiksiu žodį auditorumų nariui, ponui Gretui. Prašau. Vorsitzender, ich möchte mich zum ersten bedanken bei den Mitgliedern dieses Ausschusses und beim Parlament im Allgemeinen für das Vertrauen, das mir letzte Woche. Ačiū pirmininkė, norėčiau iš pradžių padėkoti už tą pasitikėjimą, kuris buvo išreikštas man praėjusią savaitę, kuomet buvo atnaujintas mano mandatas. Galiu tik tai pažadėti, kad dirbsiu kartu su parlamentu ir stengsiuosi atsižvelgti į tai, kad parlamentas yra mūsų klientas planetas atstovauja Europos piliečius, taigi dar kartą dėkoju už pasitikėjimą, kurį man išreiškite. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir jo atsiprašyti. Dėl pernelyg didelio skubėjimo pasakiau, kad teismas gali teikti savo nuomonę dėl komisijos komi komunikato, bet ne, mums tas komunikatas nebuvo oficialiai perdotas, todėl norėčiau paprašyti jūsų dar šiek tiek palaukti prieš išsakant nuomonę. Pranešėjas užduoda klausimą be mikrofono, atsakymas taip, bet dar turiu pasikonsultuoti su 27 kitais auditorumų kolegomis. Gerbiamės pirmininkė, labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti penkto, penktą įskyrių metinės 2012 metų auditorumo ataskaitos. Čia yra pateikti pasiekti rezultatai dėl biudžeto, transporto, energijos ir regioninės politikos. Penktas skyrius apima 41 milijardą eurų, regiono, regioninė politika 96 e, procentus šios politikos e, sudaro 80 e, mokėjimų atveju buvo atliktas tyrimas ir buvo nustatyta, kad dėl visų šių trijų politikos ryčių tarp 3,7 ir 9,9 e, klaidų procentas yra. Taigi greičiausiai vidutinis tiksliau klaidų procentas yra maždaug 6 procentai. Ir tai yra didesnis negu kad 2 procentų, e, tai yra didesnė negu 2 procentų klaidų riba. Ir tai yra didesnis e, didesnė paklaidų, principa, e, didesnė paklaidų riba negu kad 2000-2006 metais. Be paklaidų procento dar buvo e, tirtas e, biudžeto įgyvendinimas, buvo klaidų dažnis tirtas. Šis rodiklis rodo, kokia ištirtų transakcijų proporcija būtų laikytina su klaidomis regioninės energetikos ir transporto politikos srityje iš 180 audituotų atvejų 88 procentai atvejų turėjo klaidų, tai būtų 49 procentai iš viso 2012 metams. Šiek tiek daugiau nei e, pusė transakcijų atveju pakankamai e, informacijos buvo pateikta valstybių narių e, institucijoms tam, kad jos E, ištaisytų klaidas dar prieš sertifikuojant. Paklaidos buvo, <clears throat> klaidos buvo užfiksuotos dėl netitikimo, e, dėl netitikimo konkurso sąlygoms. Dar taip pat norėčiau pasakyti, kad klaida nebūtinai reiškia, kad buvo sukčiauta. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Kaip ir ankstesniais metais teismas nustatė, kad ES ir nacionalinių viešojo pirkimo taisyklių nesilaikimas buvo didžiausias netitikimų šaltinis. Svarbu pabrėžti tai, kad klaida nebūtinai reiškia, kad ES finansuojamas projektas nebuvo gyvendintas remiantis planu. Aš taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, kad dėl viešųjų pirkimų svarbos teismas planuoja įgyvendinti auditą šioje srityje. E, antra, keletas žodžių apie e, tinkamumo klaidas. Kaip teismas nustatė, e, kaip audito rūmai nustatė, tinkamumo taisyklės, jų nebuvo tiksliai laikomasi. Dauguma šių taisyklių buvo nustatytos pačių valstybių narių. Trečia, klaidos susijusios su valstybinės paramos taisyklių nesilaikymu. Šios taisyklės užtikrina, kad valstybių narių intervencija neiškraipo konkurencijos vidaus rinkoje. Pagrindinė taisyklė kylanti iš sutarties reiškia, kad valstybinė pagalba nėra teisėta, nebent jie yra konkrečiai leidžiama. Šis leidimas gali kilti iš pačios sutarties arba iš tam tikrų teisės aktų. Nedidelių sumų atveju taip pat e, specialių komisijos primamų sprendimų atveju. E, pavyzdžiui, penktas skyrius pateikia pavyzdį. E, pavyzdžiui, gali būti toks atvejis, kuomet projektas yra susijęs su uosto įrenginių statymu ir parama yra laikoma valstybinė parama, tačiau apie tai nebuvo pranešama komisijai. Ir dėl to tokiu atveju nėra įvertinamas atitikimas su vidaus rinka. Ponios ir ponai, norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kaip audito rūmai atsižvelgia į finansinės korekcijas 2012 metais. Prieš Tęsdamas norėčiau pabrėžti tai, kad audito rūmai savo metinėje ataskaitoje turi prievolę pranešti, ar e, tokios transakcijos buvo teisėtos ir reguliarios. Iš komisijos reikalaujama ginti ES finansinius interesus. Audito rūmai ir komisija E, į tai žvelgia iš skirtingų, tačiau viena kitą papildančių perspektyvų. Finansinės korekcijas gali inicijuoti komisija arba valstybės, valstybių narių atsakingos institucijos. Ir dėl to gali būti įvedinamos specialios korekcijos, kalbant apie projekto išlaidas arba tam tikrą išlaidų padengimą atitinkamais metais. Kita vertus, Finansinės korekcijos, kurios nepanaikina neteisingų išlaidų, neturi poveikio audito rūmų nustatytam paklaidų lygiui. Kitaip tariant, tokiais atvejais, kuomet audito rūmai nustatė paklaidą, tačiau finansinės korekcijos jau buvo įgyvendintos projekto lygiu, ta klaida neprisidės prie klaidų lygio. E, Tai buvo 2012 metais auditavus įvairias transakcijas, apie tai kalbama e, metinės ataskaitos pirmo skyriaus 1.33 e, dalyje, 1.3 lentelėje. Galiausiai, kalbant apie sistemų veiksmingumą, e, mūsų darbas, kaip ir ankstesniais metais, kreipia didžiausią dėmesį į valstybių narių audito institucijų atliekamą vaidmenį ir regioninių išlaidų E, tikrinimas priklauso, ši, e, ši, ši atsakomybė priklauso valsty, valstybėms narėms bei komisijai. Pirmiausia, kalbant apie audito institucijas, 2012 metais audito rūmai e, patikrino keturias iš 112 tokių atsakingų institucijų valstybėse narėse ir buvo padaryta išvada, kad viena iš keturių institucijų veikia veiksmingai, o kitos buvo iš dalies veiksmingos. Audito rūmai nustatė tam tikrų silpnųjų pusių ir E, pranešė apie e, savo rastus rezultatus. Antra, audito rūmai nustatė tam tikrų silpnųjų pusių ir tokios silpnosios pusės iš esmės yra susijusios su nepakankama informacija, e, kuri yra pateikiama komisijai kuomet jie įgyvendino savo tyrimą į darbą. Daugiau informacijos šią temą galima rasti būsimame pranešime, kuris bus paskelbtas. Auditorumų pranešimas vadinasi Taking Stock of Single Audit ir jis bus netrukus paskelbtas. Pone pirmininkė, gerbiamas pranešėjų, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, dėkuoju Jums uždėmesį. Labai ačiū. Kadangi su mumis dalyvauja ir kitas audito rūmų narys, galbūt Jūs norėtumėte papildyti, ką nors, ponė Lancerų. Thank you, uh, thank you, chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu atsakingas už penktą skyrių ir veiklą nuo 2013 metų, taigi neturiu nieko papildyti šią temą, tačiau kadangi mano kolega ponas Gretenas jau paminėjo e, planą atlikti viešųjų pirkimų auditą, galiu pasakyti, kad labrčio penktą dieną mes dalyvavome ekon komiteto posėdėje ir planuojame pradėti viešųjų pirkimų veiklos auditą kovo arba balandžio mėnesiais. Tikrai buvo labai naudinga pasikeisti nuomonėmis su ekon komiteto nariais ir pasižiūrėti į tai, kas jums labiausiai kelia susirūpinimą. Mes pasikeitėme nuomonėmis su komisija taip pat. Ir jau pradedame įgyvendinti audito procesą. Mes surengėme, e, surengsime seminarą, kurio metu pasikeisime idėjomis. Jis vyks sausio 9 dieną. Taip pat dalyvaus komisijos atstovai, ekspertai viešojo, viešųjų pirkimų klausimais ir mes planuojame pasikeisti nuomonėmis ir tikimės, kad šis seminaras padės mums labiau sukoncentruoti savo e, audito veiklą viešų pirkimų srityje. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Han. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Greten už pristatymą. Jis labai tiksliai atspindėjo penktą metinės ataskaitos skyrių. E, iš tiesų, paklaidos procentas e, sudarė pusę to, kas buvo 2006-2008 metų laikotarpį. Visą tai sakau dėl to, kad e, ataskaitoje buvo sakam, sakoma, kad per 16 pastarųjų metų, 16-17 metų ta paklaida išaugo, tačiau reikėtų pasižiūrėti į periodus ir tuos rezultatus, nes viena kitam nelygui. Buvo konstatuota, kad 2012 e, e, klaidų lygis šiek tiek išaugo, e, o Šit, e, toliau tas skaičius liko toks pats, visa tai yra susijęs su mūsų daugiametė politika ir kai kurių programų sudėtingumu. Tai taip pat susijęs su reglamentu. Mes e, negalime visiškai tuo reglamentu pasitikėti ir šiaip e, yra numatyta, kaip tos programos įgyvendinamos jų e, reglamente, bei remiamasi įvairiais audito rūmų reikalavimais. Tie reikalavimai yra įgyvendinami, o poveikis to e, išryškės per, po, per kurį laiką. Jeigu dabar pažiūrėsime į skaičius, tai pamatysime, kad tendencija teigiama dabartinėme periode. Rezultatai yra aiškiai geresni. Penktą e, lapkričio e, misijos metu Kaldeira visą tai patvirtino ir tai yra susijęs su mūsų sistemos privalumais. Be kita ko svarbu turėti tinkamą teisinį pagrindą ir reikia, kad viskas būtų tinkamai teisiškai įgyvendinama. Komisija suvaidino daug aktyvesnį vaidmenį kontroliuodama nacionalinės institucijas. Keletas pavyzdžių. Buvo Mes, jeigu tik tais e, konstatuojame, kad yra kažkokių netitikimų, sustabdome mokėjimus. 2012-2013 metais mokėjimai buvo sustabdyti 180 keturiuose regionuose buvo nusiųsta 70 laiškų, 137 e, e, laiškai, 13 e, programų buvo taip pat 2013 metais nutraukta Estijoje, Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Valstybės narės dirba mūsų tikrinamos ir jos bando sumažinti paklaidą, klaidos lygį. 2013 metais daugiau negu pusiai programų mokėjimai galės būti atnaujinti. Mes e, įsitikinę, kad už programas atsakingos institucijos ėmėsi visų reikalingų korekcinių priemonių. Mokėjimų nutraukimas yra korekcinis instrumentas ir tai yra labai svarbus instrumentas. Nuo 14 metų mes atliksime E, finansinės korekcijas, tačiau manau, kad apie tai turėsime dar progos pakalbėti. Antra vertus, mes esame įsitikinę, kad klaidų lygį ateityje galėsime sumažinti. Kaip ir praeitie, mes e, prašysime, kad tam, tiems periodams finansavimo iki 2013 metų būtų nustatyti atitinkama korekcija. Uh, E, rugsėjo mėnesį komisija atliko e, auditą ir buvo e, milijardui eurų korekcija. Valstybės narės pažymėjo, kad atlikta 1,3 milijardo korekcijų. Tai tokie kaip ir e, pastoviai nustatyta suma, kaip matote, mes labai aktyviai giname ES finansinius interesus, prisidedame prie tos gynybos, nors jeigu kartais ir daugeliui projektų tokiu būdu sukeliame pavojų. Mes tikimės, kad ateityje galėsime ir toliau užtikrinti gerą sistemos veikimą. E, korekci, korekcinė sistema ir ateityje liks svarbi ir mes manome, kad jos atgrasinantis poveikis bus dar e, labiau išreikštas. Mano kolega Šemeta ėmėsi priemonių ir aš nelabai suprantu, kodėl teismas neatsižvelgia į tas finansinės korekcijas savo ataskaitoje. Visos finansinės korekcijos vyksta pagal mūsų reglamentus. Pagrindiniai reglamentai yra numatyti straipsnėje e, numeris 8, 99 antroje jo dalyje ir e, yra numatyta tame straipsnėje, kaip atliekame korekciją. 140, e, 175 straipsnėje pirmoje dalyje numatyta, e, kaip tiksliai tos priemonės atliekamos, jos yra nukreiptos į finansinių ES interesų gynimą, į biudžeto gynimą ir e, prisideda prie geresnio programų gyvendinimo. Aš esu įsitikinęs, kad audito rūmai turėjo atsižvelgti į šį mechanizmą ir mūsų požiūriu tas e, regioninis procentas turėjo būti mažesnis 0,8 procentų negu e, nurodė audito rūmai. Šeši, e, kitaip tariant, 6 procentų paklaida lyginant su to, kas buvo 11 metais. Mes sutinkame su auditorumo atstovais ir šios ataskaitos pristatymas jūsų komitete rodo, kad komisija stengiasi apsaugoti ES finansinius interesus ir kad savo veiksmus ji lydi atitinkama korekcija, kuri atliekama teisingai. Manau, kad audito rūmai turėtų paremti šiuos veiksmus, tikiuosi ponios ir ponai parlamentarai, kad į visą tai bus atsižvelgta e, per kitą finansinį laikotarpį ir šio požiūriu norėčiau pabrėžti, jog labai svarbus, svarbus partnerių vaidmuo, kitaip tariant, auditų, audito nacionalinių e, institucijų vaidmuo, e, nacionalinių audito sistemų vaidmuo. Jos yra pagrindinės grandelės grandinėje. Mes e, manome, kad kontrolė labai svarbi, kad tos, e, e, kad, kad sistema veiktų gerai. Nuo šeštų metų mes labai sistemingai atliekame kontrolę, auditą, e, mes kontroliuojame, kaip atliekami darbai. Daugiau negu aš, 47 nacionalinės audito institucijos buvo patikrintos ir mes patikrinome faktiškai 86 procentus e, teikiamos paramos. Mes e, esame įsitikinę, kad audito nacionalinės institucijos gali dar labiau pagerinti savo darbą, tačiau <clears throat> svarbiausia, kad būtų vietoje pakankamai aktyvaus personalo ir kad tas personalas užtikrintų gerą operacinės sistemos veikimą. Nuo 2012 metų 89 procentai ataskaitų yra patikimos, kitaip tariant, du trečdaliai mūsų operacijų buvo susijusios su nacionalinėmis institucijomis, taigi sistema pasiteisino. Audito rūmai peržvelgė, kaip dirba nacionalinės institucijos. E, audito rūmų patikrintos nacionalinės institucijos e, daro panašias išvadas kaip ir mes Kitaip tariant, e, mes labai priklausome nuo to, mūsų darbo kokybė labai priklauso nuo e, nacionalinių institucijų darbo kokybės, o e, audito rūmų aptikti trūkumai turėjo būti aptikti nacionalinių institucijų prieš dar nusinčiant rezultatus. Tie skaičiai rodo, kad iš ankstinis programų Patikrinimas dar nėra idealioje būsenoje, kontrolė galėtų būti atliekama geriau, jeigu valstybės narės tinkamai atliktų joms priklausantį darbą. Tokiu būdu mes galėtumėm sumažinti e, klaidų lygį, bet aš tikiuosi, kad e, situacija pagerės. Aš turėjau jau progos pašnekėti apie tai su jumis ir kai buvo priimta e, biudžeto patvirtinimo procedūra 2011 metais, jūs pageidavote E, pageidavote sankcijų sistemos, e, kuri leistų e, nelegales išlaidas už programas panaikinti. Kitam programos laikotarpiui mes numatėme pilnas korekcijos sistemas, valdymo deklaracijos yra tokios priemonės, kurios turėtų užtikrinti tinkamą nacionalinių institucijų veikimą ir tai turėtų sumažinti klaidų lygį prieš pateikiant visus skaičius komisijai. Informa visa ta informacija turės būti pateikiama komisijai ir jeigu valstybės narės nebus atlikusios e, savo joms priklausančio darbo, bus atliekama korekcija ta korekcija turi būti atliekama nacionalinės kontrolės institucijos, o komisija šiuo atveju neturi jokios vertinimo e, laisvumo. Dėkoju e, pranešėjų už teigiamą reakciją, taip pat dėkoju jūsų komiteto šešėliniams pranešėjams. Praeitą savaitę komisija parengė komunikatą ir tą komunikatą perdavė jums. Apie tai jau kalbėta buvo šiandieną. Į komunikatą įeina apibendrinimas ir labai tikslus aprašymas, kaip veikia korekcinis mechanizmas e, nuo 2014 metų. Esu įsitikinęs, kad tas komunikatas atsakys į labai daugelį jums kylančių klausimų. Regioninė politika yra viena iš pagrindinių sąjungos politikų, kadangi ji suteikia e, išteklių e, investicijoms augim, į augimą e, ir darbo vietų kūrimą. E, E, tarnauja Euro, e, teritoriniai sanglaudai, e, tai yra labai geras regioninis instrumentas ir krizės akivaizdoje šis investicijų tipas yra labai svarbus. Teisinis pagrindas numato, kad mūsų politika bus dar labiau koncentruota E, tačiau ji turi būti labai nuosekliai vykdoma iš finansinės pusės. Mes savo veiksmus dar labiau sutelksime ir nusistatysime aiškius bei e, skaidrius tikslus. Mes naudosime visus instrumentus, kurie leis finansuoti e, mažas ir vidutinės įmonės, atsižvelgiant, geriau atsižvelgiant į teisingą sąskaitų tvarkymą valstybėse narėse. Būtų gerai, kad e, visos institucijos, tiek e, vietinės, tiek regioninės, tiek europinės, geriau bendradarbiautų. E, nacionalinės institucijos dar atsakingesnės bus už Europos išteklių valdymą, audito rūmų ataskaita ir jūsų komiteto E, parama šioje srityje leido per keletą pastarųjų metų nemažai pasistumėti į priekį. Aš tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau pasikliausti jumis, nes jūsų darbas labai e, svarbus visame bendrame kontekste. Valstybės narės gali būti prižiūrimas metu labai nuoseklių būdų ir e, labai situacija iš esmės yra pagerėjus. Ačiū komisijos nary. Dabar pradėsime diskusiją. Iki šiol jau keli nariai išreiškė norą dalyvauti. Dabar suteiksiu žodį ponui Rubekur. Oh, sorry. Uh, my apologies. I... Atsiprašau, sako pirmininkas. Supratau, kad uh, pranešėjas taip pat dar turės keletą papildomų klausimų. Atsiprašau, kad jūs pražiūrėjau. Prašau. Yeah. Ich habe drei Nachfragen. Ein Tris iš viso klausimus norėčiau užduoti. Pirmiausia. Kokios būtų prognozės dėl to ateinančio laikotarpio? Man jos atrodo pakankamai įtikinamos. Dabar jeigu remtumėmės e, rizikos matavimu, tai kokiu būdu patikrinimai bus e, intensyviau vykdomi, kaip tai bus padaryta tam, kad e, patikrinimo mechanizmas būtų tinkamiau įgyvendinamas. Man atrodo, šį klausimą neišgirdau atsakymo. Toliau. Norėčiau dar štai ką sužinoti. Vasario mėnesiui naujas teisės akto pasiūlymas bus pateiktas. Kaip tai bus traktuojama? Ką komisija yra numačiusi atlikti? Na ir dabar mano antrasis klausimas būtų toks. Dėl viešųjų pirkimų. Jau keletą metų susidurėme su tomis pačiomis pasikartojančiomis problemomis. Buvo pateiktos metinės ataskaitos dėl viešųjų pirkimų. Regionės politikos generalinis direktoratas dirba šiuo klausimu, yra parengtas veiksmų planas dėl viešųjų pirkimų. Ką jūs tiksliai ir konkrečiai galėtumėte mums pasiūlyti ateičiai šioje srityje, tokia jautraje srityje? Ką galima būtų pagerinti, patobulinti? Labai konkrečiai dabar sakant, yra tokių šalių, kuriuose yra kelių lygių administracija – valstybės, kaip kad pavyzdžiui Vokietijoje veikia federalinės žemės, Ispanijoje taipogi yra sudėtinga institucinė sąranga, tai kas būtent tose šalyse pasikeis valstybės pirkimus ir tiksliau viešųjų pirkimų srityje. Na ir dabar dėl partneryščių, dėl veiksmų programų. Valstybės narės ateityje bus tikrinamos mes Žinome, kad yra tokių valstybių narių, kuriuose klaidų lygis yra ypač didelis. O kaip yra su partnerystės susitarimais ir e, kaip ateityje su tuo bus? Ačiū. Ačiū. Dabar pasiūlyčiau komisijos nariui atsakyti visus klausimus iš karto, tokiu būdu sutaupytume laiko ir dabar suteiksiu žodį ponui Rubik. Uh. E. Ačiū pirmininkė. Po biudžeto 2012 metų biudžeto patvirtinimo, po 13 metų patvirtinimo buvo įmanoma atlikti mokėjimus. Tačiau visiškai įmanoma, kad ateityje bus naujų taisyklių reglamentuojančių mokėjimų nutraukimą ir sustabdymą. Ir visą tai gali nutikti dėl 2009 metų pokyčių kaipgi ši sistema galėtų būti padaryta labiau dinamiška, kaip dabar būtų realių laikų korekcinis mechanizmas pritaikytas. Ir jeigu klaidų nėra, tas klaidų lygis būtų nulinius, tai reikštų, kad komisija netlieka savo kontrolės darbo. Tas klaidų lygis neturėtų būti interpretuojamas neigiamai, ne, kaip tik tai tik tai rodo, kad kontrolės sistema veikia jau keletą metų matome, kaip realiai vyksta, kai įspėjimai yra pateikiami. Norėčiau užgirsti auditorumų nuomonę šiuo klausimu. Ačiū dabar žodis poniai Kreslė. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti poną Greten dėl jo funkcijų pratesimo. Dabar pirmiausia, norėčiau klausimą užduoti ponui komisarui. Norėčiau sužinoti, kaip gerai jis kalba graikiškai. Nes mes daugybę informacijos esame gavę graikiškai. Labai ačiū, tikrai mums labai naudinga, bet gal galėtumėte mums perskaityti tą sąrašą. Jeigu jūs nesugebate to padaryti, tai galbūt jūs tiesiog nežinote, kas vyksta, nes jūs tiesiog nesuprantate graikiškai, kaip ir aš, tarkime. Gal galėtumėte e, pateikti konkrečių, konkrečių pavyzdžių e, ir man kaip ir anglų kalba vertimo pakaktų, bet aš nelabai suprantu, kaip komisija gali remtis darbo dokumentų graikų kalba. Ir antras mano klausimas. Esu juodu ant balto užsirašius jį, tam, kad išgirščiau tinkamą atsakymą į jį. Norėčiau sužinoti, iš kur gaunami yra atsakymai, kiek, per kiek rankų jie pereina. Man visiškai neįdomu, jeigu bus pasakyta, kad tai e, generalinis direktoratas atlieka šį darbą. Man konkrečiai rūpi, kas tai daro. Štai pavyzdžiui, 22 puslapyje e, komisija sako, kad komisija valdo programas, o ne projektus. Taip, mes tai puikiausiai žinome. Tačiau yra klaidingų, netitinkančių taisyklių projektų, kurie buvo pakeisti lygiai tokiais pat projektais su klaidomis. Aš suprantu, kad komisija atsakyti turėtų į klausimus susijusius su programa. Mes puikiai žinome, kad komisija programas, o ne projektus koordinuoja. Bet norėtume sužinoti, kaip vyksta su tais projektais. Toliau trečias mano klausimas Kaip yra su tais skaičiais, kaip su įspėjimo laiškais. Dabar pasižiūrėkime į klausimino šeštąjį puslapį. E, sustabdymas, sustabdymas yra, čia dar kitų skaičių yra, negu kad jūs minėjote. Norėtume sužinoti, kokie yra, kurie būtų iš tų skaičių teisingi, kuriais turėtume remtis. Ketvirtasis mano klausimas dabar. Valdymo ir sertifikavimo institucijos. Kaip yra su auditu? Komisija gavo 304 ataskaitas iš 317, 41 iš jų buvo patikrinta. Štai dabar sakoma, kad 54 54 patikrinimų, 54 e, rezultatų, mm, rezultatai nebuvo teigiami, 46 procentai tik tai programų gali būti e, laikomos tinkamomis ir tenkinančiomis sąlygomis. Aš norėčiau sužinoti, kaip yra su tais likusiais 54 procentais. Norėčiau sužinoti, ką šioje srityje valstybių narių institucijos daro. Jeigu norime tikslingai dirbti, tai mums reikėtų turėti aiškius skaičius. Man dabar atsakymas nėra pakankamai aiškus į šį klausimą. Na ir dar norėčiau sugrįžti prie Graikijos klausimo, 38 klausimas, Task Force darbo grupės klausimas. Dabar matau skaičius ir atsakymus čia. Ir matau Task Force atsakymus. Ir tai nieko neturi bendro. Komisija pristato sprendimų sąrašą, bet visą tai nėra labai aišku. Toliau 39 klausime yra kalbama apie 2013 metų balandžio mėnesio likutį. Tai yra 1,13 milijardų eurų. Mm, šie projektai nebuvo panaudoti, tačiau kaip, kas dabar nutiko su tuo milijardu? Bent jau iš teksto nėra, tai aišku, aš norėčiau sužinoti tai. Ačiū dabar žodis panai Gair. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie atliko tokį puikų darbą. Norėčiau palinkėti didelės sėkmės poniui Gaitan iš auditorumų. Ir auditorumams norėčiau užduoti klausimą. Ponas pranešėjas Piper kalbėjo apie ataskaitas, kiekvieno šalies ataskaitas. Kartais e, kyla klausimas dėl tų e, ataskaitų teisingumo. Savo asmeninę patirtimį kaip pranešėjas galiu pasakyti, kad auditorumai duoda tam tikrą svarbę, duoda tam tikros svarbios informacijos apie e, klaidų lygį ES, o klaidų lygis čia yra gana dar aukštas. Tačiau mano klausimas būtų toks, kiek galima kliautis teisingumu kiekvienos šalies ataskaitos. Ar yra kažkokie tai metodai, kurios, kuriais remiasi audito rūmai kiekvieną šalį apibūdindami ir keliose valstybėse narėse buvo atliekami patikrinimai pagal regioninę politiką. Aš suprantu, kaip viskas vyksta matematiškai, tačiau yra tam tikra paklaida, kuris siekia 6,8 procento. E, audito rūmai sako, kad yra dar kažkokia tai paklaida. Bet ar įmanoma atmesti tokią galimybę, kad viena kažkokia valstybė narė, kuri nepateks į tą e, imčių, sakykime, e, e, į, į tas imtis, į tuos e, atliekamus bandymus, kad tenai paklaida bus dar didesnė. Ar naudinga kiekvienos šalies ataskaita jeigu neįmanoma patikrinti klaidų lygio kiekvienoje šalyje. Kai aš buvau pranešėjęs, tai aišku, irgi kalbėjau apie klaidų lygį, lyginau tą klaidų lygį su metiniu regioninės politikos direktoratos ataskaita, su metinė ataskaita. Tuo metu buvo patikrinta 18 valstybių narių, generalinis direktorius prieš tai ėjusiais metais dėl kai kurių trūkumų kontrolės e, organizacijų darbe e, pasakė, kad negali garantuoti, jog kiekvienas projektas atitinka taisyklės. Ir jeigu pažvelgsime į kiekvieną valstybę narę atskirai, tai pamatysime, kad čia rezultatai labai skirtingi. Reikia atsižvelgti į kiekvieną uh, E, ataskaitą apie valstybę narį, nenukrypstant nuo, kontre, nuo konteksto. Aš kaip parlamentaras norėčiau, kad padiskutuotumėme labai konstruktyviai šiuo klausimu e, ir pasvarstytume, ko iš tiesų galima pasimokyti iš tų ataskaitų apie kiekvieną šalį atskirai. Ponas Piperis pasakė, kad uh, buvo pastebimos kai kurios pasikartojančios klaidos ir mes kol kas dar patenkinamo atsakymo į šį klausimą negavome. Bet kokiu atveju tas klausimas lieka neišspręstas ir e, norėčiau kažkokį atsakymą jį gauti. Pone Rubik, Jūs kalbėjote apie tokį dokumentą, kurį parengiau dar rugsėjo mėnesį. Galbūt aš galėčiau atsakyti į kai kuriuos klausimus. Aš labai džiaugiuosi, kad e, nuo 2013 metų vyks e, reguliari finansinė korekcija. Būtent tai rekomendavau e, biudžeto patvirtinime su ta e, grina korekcija jūsų nuomonė? Kaip galima, kiek galima sumažinti ateityje klaidų lygį? 0,8 procento dėl to, ką jūs sakėte apie 0,8 procento, tai pritarčiau jūsų argumentams, jie pakankamai įdomus. O korekcija, kuri e, pagal kurią kai, kuriems, kai kuriams organizacijoms atsisakoma atlikti tolimesnius mokėjimus, tai yra tik tais vienas iš galimų pritaikyti mechanizmų dėl mokėjimų nutraukimo arba laikino nutraukimo, tai savaime suprantama, kad visada, visada jie turi uh, labai e, didelių pasiekmių, tačiau svarbiausia juk klaidų prevencija, o ne gydimas. Jeigu kitam periodui nu, sumažintumėm 50 procentų klaidų lygį, tai tada reikštų, kad mūsų darbas iš tiesų nebeprasmis, geriau padaryti taip, kad tų klaidų būtų išvengta, negu jas taisyti po to. Kai yra konstatuojamos klaidos, savai nesuprantama, kad reikia reaguoti, dėl to atsiranda mokėjimų laikini nutraukimai arba nutraukimai. Bet e, jeigu tai neleidžia ateitie sumažinti klaidų lygio, tai tuomet reikia, kad kontrolės instrumentai nacionalinėme lygmenyje būtų iš tiesų persvarstyti iš esmės. Jeigu konstatuojame, kad vietinių valstybių kontrolės institucijos nėra pakankamai patikimas, tai tuomet reikia įdėkti automatinį mechanizmą, kuris leistų automatiškai nutraukti iš Europos komisijos gaunamą finansavimą. Aišku, politinių tikslų galima pasiekti tik su tam tikrų finansavimu, tačiau taip pat negalima sutikti su tuo, kad būtų mokami pinigai, jeigu valstybėse narėse tam tikrose organizacijose buvo padaryta grubių klaidų. Reikia, kad tie pinigai e, nebūtų mokami, jeigu e, buvo konstatuota kažkokiu tai pažeidimu. E, ponas Greten konstatavo labai svarbų dalyką. Viešųjų rinkų taisyklės. Viešųjų pirkimų taisyklės priklauso ne tik nuo ES, bet ir nuo valstybių narių. Jeigu būtų kažkoks klaidų lygis nustatytas e, audito rūmams, tai reikia, kad komisija galėtų atsakyti į tą klausimą. Nereikia, kad nereikia taip pat perteklinio reglamentavimo. O kaip su e, viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimu valstybėse narėse? Mes kaip kontrolės organizacija savaime suprantama e, atlikome tam tikrus tyrimus, žinoma, mes e, negalime bendrais skaičiais remtis ir analizuojame kiekvieną atvejį atskirai, bet ar tai kažkiek padėjo komisijai? Ponas Fauk, ačiū. Pone pirmininkė, atsiprašau, mano kėdėje šiek tiek žemesnė ir aš atrodo netgi žemesnis negu ponas Gajanas. Uh, Na, norėčiau pirmiausia padėkoti už pranešimą, tačiau taip pat esu dėkingas ir komisijos nariui. Tikrai jokių abejonių, kad jūs turite didžiulę atsakomybę, nes e, sanglaudos e, lėšos e, tikrai yra labai matomos, yra stebima, kaip jos yra išleidžiamos, panaudojamos. Ir tai tikrai turi labai didelį ekonominį poveikį. Taigi mes visi puikiai suprantame, kokią didelę atsakomybę jūs turite. Mm, aš klausiausi jūsų pranešimo apie pakeistą metodologiją ir taip pat apie grinasias finansinės korekcijas. Man atrodo, jūs čia sakote skirtingus dalykus. Atrodo, kad audito rūmai taiko vienus kriterijus, o jūs komisijoje taikote kitokius kriterijus. Man svarbiausia yra saugoti ES finansinius interesus. Tačiau šiame etape mums visiems tai yra svarbu susirinkti ir nuspręsti, kas šiuo metu yra svarbiausia. Svarbu yra ginti ES biudžetą ir prieiti atitinkamą išvadą. Džiugiuosi tuo, jog jūs pasakėte, kad e, paskelbėte komunikatą dėl finansinių korekcijų praėjusį penktadienį, kol kas dar neturėjau galimybių perskaityti šio komunikato, galbūt tai padarysiu šiandien, kalbant apie tai, kas bus toliau. Mums šios diskusijos visuomet yra įdomios, būtent kalbant apie ankstesnių metų klaidų lygį, tačiau taip pat yra svarbu išmokti ir tam tikrų pamokų, svarbu iš to pasimokyti tam, kad ateityje galėtume e, patobulinti savo veiklą. Ir kitais metais, sausio mėnesį, prasidės naujasis finansinis laikotarpis. Jūs e, kalbate apie tam tikrus dalykus šiandien, tačiau apie tos dalykus mes kalbėjome ir anksčiau. E, buvo tam tikrų veiksmų planų, Ir dabar mums reikia pasižiūrėti, ar tie veiksmų planai e, daro tam tikrą pažangą, kalbant apie viešosius pirkimus. Jūs taip pat e, kiekvienais metais kalbate apie tai, jog yra atsiranda naujų idėjų, jog reikia kai ką tobulinti kitoje programoje. Tačiau reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti, ar tai realiai veikia, ar neveikia. Toliau. Kita karta bus e, daromos prognozijas dėl poveikio verslui, MVI, Ir kaip Jūs manote, ar didesnė parama MVI padidins ir klaidų lygio potencialą, kadangi tai yra mažos organizacijos, galbūt nepatyrusios. Kitas dalykas, kurį norėjau pastebėti, yra administraciniai gebėjimai. Aš manau, jog čia kyla problemų. Mes turėtume į tai susikoncentruoti. Uh, Na, tai yra pagrindiniai tariamieji. Mes žinome apie struktūrinius mokėjimus Junktinėje karalystėje. Šiuo metu jie yra suspenduoti dėl kylančių problemų, arba bent jau iš dalies problemų, kurios yra susijusios su administraciniais gebėjimais. Na, tikrai anksčiau mes įgyventinome viską šimtų procentų, tačiau dalis problemų Anglijoje yra susijusi su administraciniais gebėjimais. Taigi norėčiau paklausti, kaip ateityje užtikrinsite tai, kad visos valstybės narės, na, bent jau didžia, didesniosios iš jų, galės pilnai pasinaudoti savo administraciniais gebėjimais tam, kad užtikrintų, kad e, struktūriniai fondai būtų išleidžiami tinkamai ir kad jie atneštų tą norimą ekonominį poveikį. Ačiū. Thank you. Then... Dėkuoju dabar ponas Olbrichtas, prašau. Dziękuję panie przewodniczący. E, Dėkuoju, pirmininkė. Vėl kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, vėl keliami yra tie patys klausimai. Norėčiau tai pasakyti, nes man atrodo, kad tikrai vėl tos pačios problemos iškyla. Dabar pirmoji dilema kokia būtų. Ar biudžeto įvykdymo patvirtinime turėtume atkreipti dėmesį į protingą lėšų panaudojimą ar politinį veiksmingumą. Man atrodo, kad tinkamas, teisingas panaudojimas ir politinis aspektas turi būti e, lygiai grečiai iškeliami aspektai. Nes kartais, kartais lėšos yra remiantis taisyklėmis e, panaudojami, panaudojamas galbūt kartais ne visada, bet tai yra veiksminga, o kartais tai yra visiškai atvirkščiai. Auditorumo ataskaita metai iš metų keitėsi, bet problemos esminės išlieka tos pačios. Be jokios abejonės mes dėkojame Europos komisijai už atliktą darbą, dėkojame už bendradarbiavimą su auditoriais. Tačiau ar dabar vertiname Europos komisijos darbą ar valstybių narių darbą? Ar komisijos atsakomybę už valstybės narės? Ar komisija yra atsakinga už valstybių narių klaidas? Ši dilema kyla jau ne pirmus metus ir tam reikalingas aiškus atsakas ir sprendimas. Dabar, kas dėl audito rūmų? Kai audito rūmai programos projekto mėginį studijuoja, tai tada yra numatomos korekcijos, ne sankcijos, o korekcijos. ir dabar ar vertinimas atliekamas metų pabaigoje, ar iš karto po kontrolės, po patikrinimo, ar iš karto yra įmamasi priemonių klaidoms ištaisyti. Jeigu patikrinimas yra atliekamas tam tikrų metų yra atliekamas tik, tik tai, ar e, pasibaigus visam ciklui galutinius rezultatus ar vertiname. Ir čia būtų kalba, čia eitų kalba apie korekcijas, o ne apie sankcijas. Aš esu regionų, parlamento regionų komiteto e, fiktyvinis pranešėjas šiuo klausimu. Jeigu kiekvienais metais sakoma, kad situacija bloga, bet kažkas vis gerėja, o galbūt reikėtų sakyti, kad situacija gera, bet kas kart vis klaidų atsiranda, tai ar dabar tą stiklinę reikėtų pusiau tuščią ar pusiau pilną išvelgti. Patobulinimai yra veiksmų plano ir kitų veiksmų rezultatas. Man atrodo, kad patobulinimai yra teisės aktais primamų priemonių rezultatais. Aš norėčiau, aš tiksliau būčiau, būčiau linkęs visą tai e, žiūrėti, į visą tai žiūrėti teigiamas, teigiamai. Mano pradžioje, pasisakymo pradžioje iškeltai dilemai atsakymų vis dar nėra. Porą klausimų dabar norėčiau e, užduoti. Gerbiamas komisarė, Aš labai atsiprašau, kad neišklausiau visos pranešėjo kalbos, bet išklausiau tikrai visą tai, ką sakė komisijos narys. Kaip komisija ir audito rūmai žiūri į korekcijas? Galbūt galėtumėte mums pateikti daugiau ir informa detalesnės informacijos. Kaip yra dėl tų vadinamųjų vienkartinių korekcijų? Nes čia mes norėtume sužinoti, kokia yra komisijos ir auditorumų pozicija šio klausimu. Galbūt požiūriai, tarkime, jų skiriasi. Ir dabar dėl ateities, dėl būsimųjų biudžeto įvykdinimo patvirtinimų. Regioninės politikos rėmose jūs pasiūlėte novatoriškų veiksmų. Aš nekalbu apie inovacijas, o apie naujuosius, naujoviškus veiksmus miestų zonose. Kągi reiškia tos naujovės arba inovacijos? Tai reiškia, kad tai susijęs su tam tikra rizika, nes tai nėra įprastinė praktika, tai nėra rutina. Ar mes turėtume atsižvelgti į tą padidėjusią riziką? Galbūt turėtume mm, suteikti galimybę turėti didesnį klaidų lygį. Pirmingas, ačiū dabar žodis ponui Sandangartą. Dėkoju pirmininkui, taip pat ačiū auditorumams ir komisarui An už, visą, už visus atsakymus. Taip pat ir už tuos atsakymus, kurie yra susijęs su solidarumo fondu bei E, sumoms skirtoms e, žemės drebėjimo padariniams naikinti Kviloje. Kai kurie atsakymai leis naujai pažvelgti į problemas, su kuriamis susidurėme, būtų gerai, jeigu tą informaciją būtumėm gavę anksčiau, tačiau šiaip ar taip labai šaunu ją turėti, kad ir dabar. Šiandieną norėčiau susitelkti ties du, ties dviem E, svarbiais klausimais. Neteisingas ties, e, solidarumo fondų naudojimas ir netinkamos e, viešųjų pirkimų taisyklės, netinkamas taisyklių laikymasis. Jeigu dabar pasižiūrėsime į fondų netinkamą naudojimą. Tai nėra diskusija, kuri turi vykti tarp komisijos ir parlamento. Tai diskusija, kuri turėtų vykti tarp auditorumų ir komisijos. Aš asmeniškai visiškai pritariu auditorumams, e, kurie sako, kad 70 procentų solidarumo fondų, maždaug 350 milijonų eurų, neatitiko jiems keliamų sąlygų, kadangi jie būdavo naudojami e, kažkokiems e, planams susijusiems su nedideliu, e, nedideliu skaičiumi asmenų ir jų būstų, o ne su dideliu asmenų skaičiumi. Dauguma tų pastatų buvo blogos kokybės. Komisija aiškiai nurodė, kad nepritarė tokiam požiūriui. Komisija sutinka su tuo, kad galima, statyti, mm, galima buvo pastatyti mažiau būstų su solidarumo fondo pinigais. Ir dalis problemų yra susiję su tuo, kągi laikysime laikinu būstu. Laikinumas yra trumpas periodas, tuo tarpu, kai yra atstatomas miestas, Arba tas laikinumo aspektas e, gali įtilpti į tokį laikotarpį kaip 30, 40, 50 metų. Tuo tarpu, kai e, atstatymo srityje nieko konkretaus realaus nieko nevyksta. E, taip kad labai plati dirba interpretavimu ir mano klausimas būtų toks, ar komisija galėtų aiškiau nurodyti, kągi reiškia tas žodis laikinas, ar tas e, laikinas būstas yra skirtas 40-50 metų ar kiek, ką tai reiškia iš tikrųjų. Ir dar norėčiau paklausti komisijos, ar galima bus kažkokį tai bendrą sprendimą rasti tam skirtingam interpretavimui. Nes jeigu, o jeigu ne, tai tada kokio sprendimo laikytis, ar to, kurį priėmė komisija, ar to, kurį priėmė tai, e, auditorumai. Bent jau aš pritarčiau auditorumams. Mano kitas klausimas būtų dėl e, susijęs su tuo, kad netinkamai laikomasi viešųjų pirkimų direktyvos reikalavimų. Komisija e, pyksta, nes e, sakiau, kad komisija m, užsimerkia ir nemato, kaip panaudojami pinigai po žemės drebėjimo. Bet pasižiūrėkime į faktus. O faktai yra tokie, kad e, atstatymo, atstatymui yra naudojama 220 milijonų, maždaug 220 milijonų eurų, 919 kablelis kažkiek iš tikrųjų. O iš, iš tų milijonų 44 procentai sumokami yra iš solidarumo fondų, visi kiti pinigai eina iš Italijos biudžeto. Dėl tų 920 milijonų panaudojimo Komisija pati nustatė, kad buvo netitikimų susijusių su viešaisiais pirkimais ir tai sudarė mažiausiai 306 milijonus. Tai reiškia, kad trečdalis, kartoju, trečdalis visos sumos, kuri buvo skirta yra su didelėmis paklaidomis ir naudojama neteis, neteisingai. Tai yra daugiau negu 60 procentų tos sumos, kuris, kurią skiria Europos Sąjunga. Tai kaip čia viskas vyksta? Kiekvieną kartą, kai komisija aptinka kažkokį netitikimą, e, tai viskas kažkaip nurašoma itališkam, iš, e, itališkam išdui. E, Rezultatas yra tas, kad daugiau negu 70 procentų išlaidų, kurias padengia Italijos institucijos, pagal Europos teisės aktus yra nepriimtinas. Kitaip tariant, visa tai, ką sumokė Italija, jeigu tai būtų uh, padengiama iš ES, būtų netinkamas finansavimas. O komisija tuo tarpu sakoma, kad tai yra visiškai legalus finansavimas. Aš įsivaizduoju, kad taip ir yra, bet klausimas būtų, ar tai iš tiesų turi kažkokios prasmės, ar tai yra protinga, racionalu, ar teisinga. Ir jeigu tokį klausimą užduodame, tai, tai, tai būtent dėl to, kad Italijoje organizuoti nusikalteliai kaip tik tais ir naudojasi trūkumais viešųjų finansavimų srityje, tam, kad prisipildytų savo asmeninės kišenės. Aš nesakau, kad kiekvienas netitikimas yra susijęs su kažkokiais tai sukčiavimais. Aš sutinku su komisija iš jos pasisakymų ankstesnių, kad nebūtinai e, netitikimas lygų sukčiavimas, bet yra tokia rizika. Jeigu yra kažkoks netitikimas, tai gali būti ir sukčiavimas. Dėl to tai yra labai svarbu. Ir mano e, antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai koks. Mes pademonstruojame, kad mes nežinome, kokia dalis europinių pinigų buvo panaudoti tam, kad būtų išspręstos problemos, kad būtų pasiekti tikslai. Tai yra 62 klausimas iš mūsų turimų klausimų sąrašo. Ir dar norėčiau komisijos paklausti, ar naudinga tuos e, netitikimus perkelti iš, e, vieno, iš vienos sumos į kitą, kitaip tariant, iš valstybinių pinigų į europinius. Taip, ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Gretenui ir taip norėčiau pasveikinti jį už jo perrinkimą ir taip padėkoju ponui Hanui už visus pateiktus paaiškinimus. Turiu klausimą jums pirmiausia. Norėčiau sužinoti konkrečiai Audito rūmai nustatė, jog buvo 29 procentai netitikimų atvejų. Ir iš jų dalis buvo rimti netitikimai. Kai jūs sakote, kad rimti, ar tai reiškia, kad buvo taip pat ir nerimtų netitikimų? Norėčiau tik tai sužinoti, kur jūs tai nustatėte, ar tai buvo iš komisijos pusės, ar iš valstybių narių pusės. Ir norėčiau paklausti pono Hano taip pat dėl korekcijų ir suspendavimų. E, pirmiausia, matome pateiktus tam tikrus skaičius, esame to šokiruoti, o tada turime pasižiūrėti į išnašas ir pasižiūrėti į realius paaiškinimus. Kalbant apie 2012 metų korekcijas, bendro valdymo srityje yra pateiktas skaičius, kuris tikrai yra labai šokiruojantis. Tai yra 1952 milijonai. Čia tiesiog viskas panašu netgi į katastrofą, į kataklizmą, pasižiūrėjus į skaičius, tačiau perėjus prie išnašos, perskaičius ją, ja, matome pateiktą paaiškinimą, kurio iš tikrųjų ne visiškai suprantu ir norėčiau, kad ponas Hanas jį paaiškintų. Nes atrodo, kad kai kurios korekcijos buvo padarytos 2010 metais, tačiau vėliau vėl buvo įvestos 2012 metais. Taigi, kai žmonės mato skaičius, jie galvoja, kad Ispanija gali tiesiog išsisukti, o pasižiūrėjus į korekcijas, galima matyti, jog tikrai jos buvo padarytos. 2012 metais buvo atliktos tam tikros korekcijos, e, taip pat 2010 e, metų e, gruodžio mėnesį, pavyzdžiui, Vokietijai, Ispanijai buvo nustatyta 166 atvejai. Taigi norėčiau tikrai sulaukti paaiškinimų šiuo atveju. Kalbant apie suspendavimus ir Vokietiją, kalbant apie sanglaudos fondus ir jeigu pasižiūrėsime 2012 metų gruodžio 31 dieną, matysime, jog tokių suspendavimų buvo Vokietijoje, taip pat Italijoje ir man įdomu, ar tai buvo laikini suspendavimai ar nuolatiniai. Yra prašoma iš audito rūmų parengti atskirų valstybių narių ataskaitas, tam, kad būtų galima turėti, sakytume, gerą pagrindą. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į europinės programas, matytume, kad vyksta tarp vyriausybinis bendradarbiavimas, kitoks bendradarbiavimas. Mes dirbame komisijos bendrijos dvasioje. Kaip manote, ar mes galėtume turėti tam tikras ataskaitas apie atliktas mokslinio tyrimų programas ir kitokias programas. Jeigu turėtumėte valstybių narių veiklos ataskaitą ir jeigu pasižiūrėtumėte į atskiras veiklos sritis, kaip yra įgyvendinamos programos, kaip mes bendradarbiaujame, Na įdomu, kaip jūs siūlytumėte mums toliau bendradarbiauti, nes mes turime Europos bendradarbiavimo programas, o ne nacionalinės programas. Man būtų įdomu sužinoti, kaip mes galėtume, pavyzdžiui, turėti nacionalinės ataskaitas, kurias parengtų audito rūmai dėl europinių programų, tokių kaip Interreg ir kitos. Ir kaip mes galėtume į tai žiūrėti iš tarptautinių daugiamečių Europos programų perspektyvos. Pirmininkas, ačiū. Aš pats dar norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Matome, kad e, audito rūmų ir komisijos nuomonės išsiskiria dėl klaidų lygio. E, audito rūmai sako, kad jeigu komisija padaro tam tikras korekcijas, tam tikrais metais į tai nereikėtų atsižvelgti, o komisija, suprantama, mano visiškai priešingai. Ar galėtumėte paaiškinti tokią poziciją? Uh, vėliau šiek tiek. Pirmiausia, misijos nariui. Nemanau, kad jis galėtų skūstis, jog nesulaukė susidomėjimo šią temą. Prašau. Visiškai ne. Tikrai nieko net ir nesitikėjau kitokio. Taigi, norėčiau sugrįžti prie pirmųjų klausimų, pabandysiu atsakyti iš eilės, nepaisant to, kad keletas, kai kurie klausimai kaip ir kartojasi. Pone Piper, pirmiausia, jums pasakysiu. Jūs kalbėjote apie automatiškumo principų pritaikymą. Kiek tik tai yra įmanoma, mes bandame, bandome sustandartizu, sustandartizuoti procedūras visiems mums, tai būtų naudinga. Bet be jokios abejonės tam tikra uh, marža egzistuoja. Galiu tik tai Jums pasakyti, kad kai valstybė narė užfiksuoja daugiau nei 2 procentų, didesnį nei 2 procentų klaidų lygį, mes iš karto įsikišame. Ir taip yra išvengiama e, sustabdymo ir e, sulaikymo Pone Sender, tas laikinas e, sustabdymas yra tikrai labai dažnai laikinas, nes visų mūsų tikslas yra atlikti mokėjimą, kai atliekama yra korekcija, pakoregavimas. Juk pabaigoje tas turi būti padarytas fiksuoto dydžio koregavimas. Dabar e, ponui Piperiui norėčiau pasakyti. Yra tokių valstybių narių, kur, į kurias dėlėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Vertindami rizikos faktorius turėtume atsižvelgti į tai, yra, kokie yra šių valstybių narių rezultatai, jų audito institucijų rezultatai. Bet e, tai gali būti visada keičiama, jeigu, pavyzdžiui, yra nustatoma, kad keletą metų iš eilės audito struktūros, struktūros puikiai veikia, e, sistema puikiai veikia, tai mes tada šiek tiek atleidžiame, taip sakant, vadžias. Be jokios abejonės mes turime atsižvelgti ir į savo žmogiškųjų išteklių dydį. Turime šiek tiek, šiek tiek daugiau nei septynis darbuotojus dirbančius, tiksliau daugiau nei septynis šimtus darbuotojų regionų generalinėme direktorate ir pusė maždaug iš jų dirba su auditais ir patikrinimais. Taigi visada reikia surasti pusiausvyrą tarp rezultatų ir būtinybės tikrinti. Audito rūmai taipogi nustatė, kad Europoje yra maždaug 2600 pilnų etatų dirbančių darbuotojų visus metus. Valstybinėms institucijoms. Man atrodo, kad skaičius yra iškalbingas. Mes turime kaip ir akrobatai čia suktis kokie. Pone Rubikai, jūs žinote, koks yra siekiamas rezultatas su mokėjimų sustabdymu. Pone Greslė, Aš suprantu, kad jūs esate nepatenkinta dėl to, kad gavote dokumentus graikiškai. Pasakysiu jums sąžiningai. Mm, mes tengiamės atsakyti jūsų klausimus per labai trumpą laikotarpį. Ir taip tikrai mes turime atstovybę Graikijoje, kurioje dirba uh, E, Graikijos arba Kipro atstovai, kurie kalba graikiškai. Todėl e, komunikacija vyksta graikų kalba. Mes turėjome skubiai imtis priemonių, būtent todėl jūs gavote graikišką informaciją. Tiesiog neturėjome progos išversti pastabų. Aš be jokios abejonės e, įsivaizduoju, kad jūsų frakcijoje vienas ar kitas kolega kalba graikiškai, galbūt galėtumėte tada jam pasakyti, kas buvo pasakyta šio posėdžio metu. Na, o ateityje pasistengsime jums pateikti vertimus. Aš visiškai suprantu beje jūsų nepasitenkinimą. E, graikų kalba yra oficialioji ES kalba ir mes tengiamės su valstybėmis narėmis visada su jų oficialiomis kalbomis juo oficialiomis kalbomis bendrauti. Dabar dėl oficialių skaičių. Nelabai e, supratau, sako komisaras, e, kronologinės e, skaičių tvarkos. Taip, e, yra skirtumas e, tarp e, tos atskaitinės dienos, diena, kai turi būti pateikiamas ataskaitos ir e, E, tos dienos, kai pateikiami ir, ir yra paskutiniai atsakymai. Aš manau, kad e, skaičių sudėjus rezultatas turėtų būti tinkamas, bet paprašysiu savo darbuotojų e, išryškinti tarp, tą skirtumą tarp atskaitinės dienos ir tos dienos, kai gaunami visi duomenys. Aš galiu pasakyti, kad Europos, e, skirtinguose Europos komitetuose duomenys nebuvo vienodi, beje, atskaitos taškas, ta atskaitinė diena irgi skyrėsi. Dabar dėl 38 ir 39 klausimų. Jeigu man leisite, tai išsameu šios klausimus atsakysiu raštu. Manau, kad e, tikrai turėsiu e, progą tokiu atveju. E, jums išdėstyti išsame informaciją. Pone Gajeri, dėl tų vadinamų grinųjų korekcijų. Dėkoju už jūsų klausimą ir pastabas. Tačiau man atrodo, kad kiekybiškai tam tikrų dalykų neįmanoma išreikšti. Du trečdaliai klaidų buvo aptikta nacionalinių institucijų, o tai reiškia, kad sistema veikia gerai. Bendrai paėmus, manau, galime teikti, jog mes pasitikime nacionalinio audito institucijų techniniais gebėjimais. Tačiau kur dabar kyla problemų? Labai dažnai nacionalinės audito institucijos neturi pakankamai personalo. Jau buvo pateikta čia pavyzdžių. Yra ir tokių atvejų dar, kai institucijos nedirba visiškai nepriklausomai. Būtent tai mus neramina. Ir būtent e, šiuos būkštavimus turėtume išsklaidyti. Būtent todėl ir kalbame apie saligiškumą čia. Bet čia būtų labai specifinis būkštavimas. Jeigu dabar remtumėmės hipotezę, kad du trešdalius klaidų aptinka nacionalinės e, institucijos ir vieną trešdalį tik tai aptinka komisija arba auditorumai, tai turėtume tada pasakyti, kad e, dar galima rezultatus ir pagerinti. Jeigu dabar pritaikytume vadinamąją, vadinamąją grinąją korekciją, tai e, valstybių narių institucijos turėtų veikti tikslingiau jų tikslai turi būti labiau apibriešti. Na, aš nežinau, koks būtų rezultatas. Konkrečiai kol kas negaliu pasakyti. O dėl viešųjų pirkimų, tai mano kolega Barnyje, komisijos narys Barnyje, galėtų geriau e, pasisakyti šio klausimu šią savaitę. Jis pateiks naująjį teisės akto pasiūlymą, kuriuo bus siekiama supaprastinti sistemą. Tai tuo taipogi galima būtų sumažinti klaidų lygį. Kai šis pasiūlymas bus parengtas, tai aš pats galėsiu netgi jums šį dokumentą siūsti. Kitas dabar klausimas dėl ateities prognozių. Ateityje maždaug du kartus daugiau lėšų turėtų būti skiriama MVI parama tikrai turėtų būti padidinta, o tai yra patikrinimo institucijų ir valdymo institucijų, e, tiksliau šioms institucijoms tai turėtų būti didžiulis iššūkis. Mes pabandysime įdėkti supaprastintą procedūrą, eiti su paprastinimo keliu. Ir taip pat e, esame numatę panaudoti visas įmanomas priemonės tam. Mes be jokios abejonės e, nesumenkiname šio iššūkio, tai bus tikrai didžiulis e, iššūkis, nes padaugės paramos gavėjų ir projektų. Visa tai yra susijęs su ex ante salgiškumu. Pone Olbrechtai, dabar jums norėčiau atsakyti. Aš manau, kad Jūs kalbėjote apie savo veiklą šiame komitete, apie savo rengiamą pranešimą. Aš esu giliai įsitikinęs, jog jūsų komiteto veiksmų plano dėka galima buvo pagerinti e, sistemos veikimą, nes e, per pusės mažiau klaidų lygis. Mokėjimų mastas, e, projektų mastas, tiksliau skaičius bendras didėja, ypač e, laikotarpio pabaigoje. Ir būtent tada didesnė rizika yra klaidų. Ir štai dabar per Iš, iš patirties galiu pasakyti, kad pozityvios yra tendencijos e, klaidų lygio. Todėl galiu tuo tik tai pasidžiaugti. Labai gerai būtų, jeigu tai būtų atitinkamai pabrėžta metinėje ataskaitoje. Dar kolega iš Danijos kėlė klausimą. Tai e, laikina pagalba nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems asmenims bus aptarta dokumente. Jokių būdų tai nereiškia 50-60 metų laikinosios paramos. Be jokios abejonės reikės atsižvelgti į e, vietos specifiką, todėl reikės e, gana lankščiai, lankščių priemonių čia imtis. Man atrodo, kad galėtume nusistatyti, pavyzdžiui, penkerių metų laikotarpį. Tūkstančiai žmonių per vieną dieną prarado savo būstą, stogą virš galvos. Per labai trumpą laikotarpį šie žmonės turėjo būti apgyvendinti laikinuose būstuose. Prioritetas, tikslas buvo šių benamų atsidūrusių, ta, benamiais tapusių žmonių apsauga norėčiau paprašyti šiek tiek supratimo iš jūsų šiuo klausimu. Nepaisant to, kas dėl patikrinimų, turime būti labai budrus. Būtent taip mes ir elgiamės. Būtent todėl daugiau nei 300 milijonų eurų nebuvo e, priimti. Mes atsisakėme išmokėti tuos 300 milijonų eurų vien todėl, <clears throat> kad mūsų atlikti mokėjimai sudaro mažesnę dalį lyginant su Italijos skirtomis lėšomis, Italijos vyriausybės skirtomis lėšomis. Net ir atimant tuos daugiau nei 300 milijonų eurų, vis tiek susidarytų didesnė suma nei kad buvo numatyta iš pat pradžių. Pone Zonderka, norėčiau, kad jūs į tai atsižvelgtumėte. Be jokios abejonės galima viską kritikuoti, galima e, skirtingą nuomonę, skirtingos nuomonės laikytis praktiškai visais klausimais. Tačiau dabar jūs bandote įtarnėti mano darbuotojus už lengvavūdišką požiūrį tiksliau lengvavūdiškų požiūrių. E, jūs e, manote, kad nepakankamai buvo instrumentais atitinkamai pasinaudota. Man atrodo, kad per nelik toli e, čia dabar žengiate. Aš galiu jums tik tai, galiu jūs tik tai patikinti, kad mano darbuotojai puikiai dirba ir jie nuo 8 iki 16 valandos ar nuo 9 iki 17 dienos valandos tiksliau vien tik tai nedirba su solidarumo e, fondu. Daug e, daugiau jie laiko praleidžia šiais klausimais dirbdami. Pone Jola Sender, per ateinančias savaitės pateiksime pasiūlymą dėl labai aiškios apibriešties, e, kas čia būtų ties, tos serious deficiencies deleguotojų aktų srityje, kas būtų tie rimti trūkumai. Aš žinau, kad yra buvę tam tikrų e, sunkumų interregų, be jokios abejonės sudėtinga yra renkti nacionalinės ataskaitas, nes interregas kaip yra ir individualių na, veiksmų suma. Dėkoju. Norėčiau dabar padėkoti Jums už labai teigiamą prieimimą, dėkoju Jums taip pat už labai e, konstruktyvę kritiką. Dar beje, vieną dalyką pamiršau, dar norėčiau sugrįžti prie to, ko nepaminėjau už pat pradžių. Ponas Piperis buvo uždavęs klausimą. Dėl to, kas dabar reguliariai pažeidinėja taisyklės, na, tiems reguliariai nuolatiniams pažeidėjams bus taikomos griežtesnės korekcijos. Tačiau mm, man atrodo, kad čia gali kiltis, kilti korekcijų dubliavimosi pavojus. Taigi recidivistai bus nubausti, griežčiau nubausti, tačiau manau, kad deleguotaisiais aktais dar galima bus tai apibriežti. Tai iš tokios būtų tendencijos. Na ir dar beje, e, vienas paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Jeigu paimsime kiekvieną šalį valstybę narę individualiai, tai gali atrodyti, kad visada tos pačios valstybės narės e, atlieka klaidas. Visą laiką tas pačias šalis reikėtų įtarnėti. Tačiau jeigu pasigilintume, tai galima būtų konstatuoti, kad kiekvienais metais, kiekvienoje šalyje yra skirtingų valdymo institucijų, kurios yra atsakingos už klaidų lygį. Paimkime, kad ir tą pačią Ispaniją. Taip, Ispanijos institucinė sąranga yra labai kompleksiška, sudėtinga, visi su tuo sutiks. Aš tikiuosi, kad per ateinantį programavimo laikotarpį e, kartu su Ispanijos vyriausybė ir regionais e, dirbsime ir kad mums pasieks supaprastinti sistemą, nes būtent sudėtinga sistema kompleksiškumas ir yra e, klaidų šaltinis labai dažnai. išskyrus keletą atvejų, valdymo, nacionalinės valdymo institucijos yra atsakingos už klaidas, na, o nacionalinių audito institucijų darbas yra tikrai pakitikimas ir galime juo pasiremti. Ačiū. Galbūt audito rūmų atstovas norėtų pasisakyti, galbūt galėtumėte pasakyti trumpai. Tai trumpu, ponė, sunku, ponė pirmininkai. Dabar klausimai dėl finansinių korekcijų ir skirtumas tarp komisijos ir audito rūmų. Kaip jau sakiau anksčiau, audito rūmai yra įpareigoti metinėje ataskaitoje pasakyti, ar transakcijos buvo teisėtos. O komisija turi išanalizuoti visos Europos Sąjungos transakcijos. Ir audito rūmai ir komisija vertina šį klausimą iš skirtingų perspektyvų, tačiau jos papildo vieną kitą. Ir kalbant apie projektų lygį reikia nustatyti, kur tie netitikimai buvo, kokiame lygyje jie buvo. Ir tos e, vienodos korekcijos nenustato tikslaus e, lygio ir tai neturi jokio poveikio klaidų lygiui projektų lygyje. Būtina nustatyti tuos projektus, kuriuose buvo padaryta klaidų. Ir čia valstybės narės pačios turi imtis veiksmų tam, kad nustatytų tas rytis, kuriuose buvo padaryta klaidų ir kad padarytų tam tikras korekcijas. Tačiau audito rūmai negali pademonstruoti, kad tam tikros klaidos buvo E, pakoreguotos. Mūsų požiūris yra kitoks. Mes matome taip pat ir, kuo remdamasi komisija laikosi savo požiūrio. Tai viena vertus. Ir ponas Gairis e, mėgina mane šiek tiek sugauti, nori, kad aš paslyščiau ant plono ledo, tačiau aš esu tiesiog dramblys ir suprantu, koks tai yra pavojingas uždavinys. Uh, Mes e, gyventinome tikrinimus 17 e, projektų, nustatėme tam tikras klaidas, na, žinoma, mūsų imtis yra reprezentacinio pobūdžio, kalbant apie visą biudžetą apskritai. Tačiau valstybės narės e, taip pat turi siekti tam tikrų rezultatų. Mes turime veikti laikydamėsi tam tikrų statistinių pagrindų. Mums pavyko įgyvendinti 80 ar 100 programų patikrinimus. Mes nenustatėme tiek daug netitikimų kai kuriuose mažesnėse valstybėse narėse. Ir mes tikrai matome savo darbo prasme. Mes šiuo metu analizuojame keturias valstybės narės ir rengiame e, ataskaitas 2013 metams, tai yra Jungtinė karalystė, Niderlandai, Švedija ir Danija. Mes e, išanalizavome ataskaitas, jos nebūtinai atitinka tuos nustatytus standartus, kuriuos mes taikome audito rūmose, tačiau mes tikriname tai, kiek tokios audito ataskaitos galėtų būti panaudotos mūsų pačių darbe. Ir netrukus mes parengsime savo poziciją šio klausimu. Pone Ajala Sender uždavė klausimą apie klaidų lygį. Kalbant apie viešuosius pirkimus, e, buvo atlikta 31 procentas e, projektų jie buvo patikrinti, mes nustatėme 12 procentų rimtų pažeidimų. Jei buvo apribota viešųjų pirkimų procedūra, pavyzdžiui, vienu atveju e, matėme viešųjų pirkimų procesą, kuris buvo vykdomas e, Europos lygiu E, taip pat matėme, jog rimti pažeidimai vyksta tuomet, kai viešieji pirkimai turi būti atidėti. Būtent pats procesas turi būti atidėdamas. Mes nustatėme visą eilę tokių pažeidimų ir nustatėme, jog buvo tam tikrų trūkumų pačioje procedūroje. Norėčiau Jums pasiūlyti perskaityti E, mūsų ataskaitos e, e, trečios dalies penktą punktą. Ačiū. Ingeborg Klesrer taip pat turi puikų papildomą klausimą. Komisijos nariai, labai atsiprašau, bet man čia kyla esminė problema. mes norime pateisinti priemonės ir tokiu būdu galime atlikti visokiausius patikrinimus. Tačiau man atrodo, jog svarbu suprasti tai, kad tokios metinės audito ataskaitos yra svarbios, tačiau matėme, jog buvo atlikta 317 metinių patikrinimų 170 iš jų buvo nustatyta, jog e, buvo netitinkantis. Matėme, jog e, du tūkstančiai personalo narių gauna 260 milijonų eurų atlyginimą iš viso. Nežinau, ar galime pateisinti tokias išlaidas. Aš tikrai nepritariu pateiktiems argumentams. E, komisijos narys. Aš taip nesakiau. Komet sakiau, jog tai yra brangus procesas, man turėjau omenyje tai, jog būtina surasti pusiausvyrą vykdant kontrolę ir gaunant tam tikrus rezultatus. Pone Gressler teikia pastabas ne į mikrofoną. Komisijos narys. Na, Yra teigiama, kad e, mažesniosios įmonės nenori prisitaikyti prie reikalavimų, kadangi vyksta per daug e, patikrinimų. Kontrolė yra per daug didelė. Mes teigiame, jog reikia laikytis subsidiarumo principo. Ir jį reikia taikyti tiesiogiai tinkamame lygyje. Mes turime suprasti, jog yra būtina pasiekti tinkama pusiausvyrą, jeigu mes norime gauti gerus rezultatus ir užtikrinti tinkamą kokybę, mes turime ir laikytis tokio požiūrio. Tačiau jeigu yra būtina nutraukti programą, iš karto tuo pat metu mes nustatome, jog jau pasirodo tam tikri netitikimai. Pirmininkas, atsiprašau, kad nepasižiūrėjau į kairę. Prašau. Taip, ponia Hanai. Norėčiau apie vieną korekciją paklausti. Dėl 2012-2016 metų periodo korekcijos, kur buvo 2012 metais du kartus užskaityta, norėčiau paklausti. Šiaip Šiaip norėčiau pasaky, paklausti iš naujo, nors jau buvau uždu, uždavusi tą klausimą. 2000-2006 e, metų korekcijos 850 e, tūkstančių milijardas eurų, tai buvo, mm, tai buvo jau suskaičiuota. E, bet dabar jau tie skaičiai per, persikelia į 2012 metus. Tai jau du kartus apskaičiuoti skaičiai. Čia ne aš taip sugalvojau. Čia e, būtent e, pati komisija tą konstatavo. Čia tikrai aš neištraukiau e, iš stebuklų dėžutės. Jis Ispanijos e, korekcija dėl milijardo 800 milijonų buvo suteikta dėl to, kad e, buvo du kartus uždaryta 2006 metų ir 12 metų e, procedūra. Dėl to manau, kad labai svarbu atsakyti į šį klausimą ir galbūt arba dabar, arba vėliau pone An, ponas An turėtų atsakyti, nes ponas Piper neturėtų uh, E, blogių išvadų padaryti ir dar kartą pabaksnoti pirštų e, blogų mokinių, kurie šiuo atveju yra ispanai. Čia dabar kalbame apie 2012-16 e, ar 2000-2006 metus. 2012 pabaigėme darybas dėl finansinių korekcijų, tai buvo uh, susijęs su individualiais projektais e, numatytais 2000-2006 metų laikotarpiui. Per šį laikotarpį kiekvienas projektas turėjo būti specifiškai e, užpajamuotas tam tikrose dokumentuose ir dokumentuose. E, ir mes kaip tik tais diskutavome apie šitas finansinės korekcijas. E, su ispanais ir anksčiau buvusios vyriausybės norėjo detaliai diskutuoti apie kiekvieną projektą atskirai. Dabartinė vyriausybė su mumis susitarė, pasiekėme susitarimą su dabartinė vyriausybė dėl uh, finansinės korekcijos ir tai yra taikoma visiems projektams. Dėl to 2012 metais mes galėjome tą klausimą užbaigti nagrinėti. Taigi tai yra labai didžiulė finansinė korekcija, išskirtinai didelė, kadangi jie apima 2000-2006 metų laikotarpį e, ir kaip ir užbaigta per vienerius metus. – 2012 metais um, Ispanijos vyriausybė gavo milijardą mokėjimų, o 2016-2017 metams – jeigu būtumėm negalėję uždaryti to laikotarpio nuo 2000 iki 2006 metų, būtų atrodę labai nekaip. Aš e, matau, kaip svarbu, kad kiekvienu atveju būtų daroma individualia ataskaita. Matau visą tai iš diskusijų. Pažiūrėsime kaip kreditai naudojami ir tada pažiūrėsime, ką pasakys auditorumai. Kai žiūrime į e, klai, e, paklaidas, tai matome, kad vis tik tais jau jos mažėja, o audito rūmai negali kiekvienais metais nagrinėti kiekvieną šalį atskirai, bet to net nemanau, kad tam pakankamai būtų pinigų. Šiandieną sužinojau labai nemažai dalykų ir norėčiau prisipažinti, kad iš šitų diskusijų mano įspūdžiai yra kuo geriausi. Tačiau viskas priklausys nuo kitų savaičių. Ta, kai kurių dalykų nesuprantu. Būtent komisarė, kai sakote, kai kalbate apie uh, audito procedūrą, jeigu valstybė valstybėse suma pasiekia daugiau negu 2 procentus, tada įsikiša komisija. Tačiau man atrodo, kad taip yra netinkama, kadangi šalia to mechanizmo dar turi būti visai eilė kriterijų numatyta. Sakykime, e, kad ir remiantis praeitie atliktais veiksmais, kaip, kad, e, kaip antai teismas, e, atsiprašau, audito rūmai praeit tais metais praeitų laikotarpių darė taip ir taip dėl to ir dėl to. Dėl to ir komisija, remdamasi tokiais dalykais galėtų numatyti savo ateities veiksmus. Toliau 83 auditams 700 darbuotojų tikrai yra labai nedaug. Mm, mes manome, kad e, Europoje audito klausimui skirimas labai nedidelis dėmesys ir tai yra gazdinantis dalykas. Tai yra tikrai nedaug palyginti su tuo, ką atlieka kiti komisarai ir kiti generaliniai direktoratai. Man atrodo, kad jų duodama pridedamoji vertė yra žymiai didesnė, tad ir šiuo atveju mums reikėtų kažkaip padidinti žmonių personalo skaičių. E, žiūriu, kasgi, kągi mums žada ateitis ir tikiuosi, kad jinai tikrai mums žada visai neblogų dalykų. Taigi baigiame šį darbo tvarkės punktą. E, pone komisarė, atrodo, kad jūsų pasisakymas tikrai e, sulaukė, pasiekė didelį efektą. Jūs kalbėjote, jog būtina gauti vertimą raštu, taigi tikėsime, jog jį gausime. Taigi dėkojame jums visiems ir dabar siūlau perėti prie penktojo mūsų darbo tvarkės punkto. Ja, sehr, sehr, ne?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 Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Oké, okay. niks eraan te doen. Hartstikke dank. Is everybody ready to vote? Taigi, ar visi esate pasirengę balsavimui? Ne. Okay, okay, okay. <laughs> yep, okay. No problem. I suggest we start. Taigi pasiūlyčiau pradėti balsavimą. Does everybody have Ar visi turite balsavimo korteles? Then I open the vote. Taigi, pradedu balsavimą dėl pranešimo projekto dėl būsimo audito rūmų vaidmens, audito rūmų narių paskirimo procedūra, konsultavimasis su Europos parlamentu. Balsuojame dėl 13 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 15 pakeitimas. Kas už? Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Na, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Turite paspausti mygtuką. Balsavimas baigtas. Ir rezultatai yra tokie. 18 prieš 10 už 8 susilaikė. Teisingai, sako pirmininkas, ne, atsiprašau. 10 už 8 prieš 0 susilaikiusių. Patvirtinta. 17 pakeitimas atkrenta, 16 pakeitimas atkrenta. Teisingai? Na, rezultatas yra teisingas, bet manau, jog jis turėtų būti 9 prieš 10. Pirmininkas taip, ačiū teisingai. 17 pakeitimas atkrenta, 16 pakeitimas atkrenta, 18 pakeitimas kas už? kas prieš. Manau, jog geriau būtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Prantame. Balsavimas baigtas. 12 už, 7 prieš. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Niekas nekelia. Tikriname elektroniniu būdu. Prašau, pradedame. Basavimas baigtas. 9-9 atkrenta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Atsiprašau, dar kas susilaiko. Patvirtinta. 20, 21 pakeitimas. Kas už? Ne, 19 nepritarėme, jis buvo atmestas. Dabar 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dauguma atkrenta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Kas sulaiko, atsiprašau, pirmininkas? Niekas. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Mažuma. Patvirtinta. 24. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Kompromisinis pirmas pakeitimas, kuris pakeičia pakeitimus 25, 26, 28, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta. 26 atkrenta, 27, 28 pakeitimai atkrenta, 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Manau, kad atkrenta, bet geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. atkrenta. 9 prieš 10. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Trisdešimt pirmas pakeitimas atskrenta. Trisdešimt antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Labai sunku pasakyti. Pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trisdešimt trečias pakeitimas atkrenta. 34 taip pat atkrenta. Dabar periname prie antrojo kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Tai reiškia, kad 35, 36 ir 37 tampa nebereikalingi. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, Labai sunku pasakyti, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. 10-10 atkrenta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, Manau, kad patvirtinta. 40 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Manau, kad dauguma, bet geriau pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Taip atmesta. 41 pakeitimas, kas už. kas prieš. Turime ir vėl pasitikrinti elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas. Kas už? Geriau balsuokime iš karto elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 43 atkrenta. 44 pakeitimas. Taip pat atkrenta. 45 pakeitimas atkrenta. 46 pakeitimas. Kas už? Ir 47 taip pat jie identiški. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Manau, jog dauguma yra už. 48 pakeitimas atkrenta. 49 pakeitimas atkrenta. 50 pakeitimas. Kas už 50 pakeitimą? Kas prieš? Patvirtinta. 51 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Tai reiškia, kad 53, 54, ir 55 atkrenta, taip pat ir 52 pakeitimas atkrenta ir perdame prie 56 pakeitimo. Kas už 56 pakeitimą? Kas prieš? Patvirtinta. 57 pakeitimas atkrenta, 58 atkrenta, kompromisinis ketvirtasis pakeitimas kas už. Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 59 pakeitimas atkrenta, 60 pakeitimas atkrenta, 61 atkrenta, 62 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Basavimas baigtas. Atmesta. 63 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Elektroniškai pastikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 64 pakeitimas atsiimtas. 65 pakeitimas atskrenta. 66 pakeitimas kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 67 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Ketvirta, penktasis kompromisinis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai reiškia, kad turėsime balsuoti dėl 68 pakeitimo. Kas už 68 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 69 pakeitimas. Kas už? Ne, nepatvirtinome kompromisinio pakeitimo numeris 5, taigi turime balsuoti dėl kitų pakeitimų. Ne, ačiū, atsiprašau, aš turėjau tai perskaityti, sako pirmininkas. Periname prie 73 pakeitimo. Kas už? Yra žodinis 73 pakeitimas, kurį matote savo balsavimo sąraše. Kas už šį pakeitimą? Iš karto pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Dabar pereiname prie sekundėlę. 74 buvo pritarta, Ir tai reiškia, kad 75 pakeitimas atkrenta, 76 dabar. Balsuojame dėl 76 pakeitimo, kas už. Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 77 pakeitimas. Atkrenta. 78 atkrenta, 79 atkrenta, 80 pakeitimas. Kas už 80 pakeitimą? Balsuokime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 10 ir 11 taip atmesta. 81 pakeitimas. Kas už? Iš karto balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 82 atsiimtas, 83 atkrenta, 84 atkrenta, periname prie šeštojo kompromisinio pakeitimo, kas už šeštąjį kompromisinį pakeitimą, kas prieš, kas sulaiko, patvirtinta. Tai reiškia, kad atkrenta pirmo 85 pakeitimo dalis, bet turime balsuoti dėl antrosios dalies nuo emphasizes, nuo pabrėžė iki pabaigos. Taigi balsuojame dėl antrosios 85 pakeitimo dalies, kas už, kas prieš, patvirtinta. Dabar pereiname 86 pakeitimas atkrenta, 87 atkrenta, periname prie 88 pakeitimo, kas už šį pakeitimą. Kas susilaiko, kas prieš, kas susilaiko, nepatvirtinta. 89. E, nebuvo prieš tai patvirtinta, taigi dabar balsuojame dėl 89. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 90 atsiimtas, 91 pakeitimas. Kas už 91, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 92 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Patvirtinta 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 95 pakeitimas, kas už. Balsuokime elektroniniu būdu iš karto, kas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 96 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 97. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 98 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu iš karto geriau. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 99 pakeitimas. Turime balsuoti dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už ją. Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta pirmoji dalis. Antroji dalis. Kas už ją? Kas prieš? Manau, jog dauguma, bet geriau pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Devyniasdešimt devintasis pakeitimas antroji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Šimtas pirmasis pakeitimas, kas už. Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu, pradedame. Šimtas pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šimtas antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 103 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 103 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Prašau, pradedame. Baigiame. 15 už, 6 susilaikė. 104. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 105. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Manau, jog patvirtinta. 106 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 107 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 108 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Sunku pasakyti, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 109 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kuris pakeičia žodį explose į diplose. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Taip. Ispanijos redakcijoje reikėtų peržiūrėti šį pakeitimą, nes žodžiai explose ir diplose na, iš tikrųjų anksčiau mes turėjome netgi pažodinių vertimų uh, E, buvo įvairių dalykų su virtuvės įranga neteisingai išversta. Pirmininkas, na, paprašysiu atitinkamų tarnybų e, tai padaryti, nes aš pats negaliu jums padėti su ispanišku vertimu, bet pasižymime tai. 110 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Mažuma patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Na, geriau pasitikinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aš žinojau tai taip, bet niekas nekėlė rankų. Tai reiškia, kad 112 atkrenta, 113 atkrenta, 114 atkrenta, 115 pakeitimas atkrenta, pereiname prie 116 pakeitimo, kas už 116 pakeitimą su žodiniu pakeitimu, kaip matote savo balsavimo sąraše. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 117 pakeitimas, kas už, kas susilaiko. Labai sunku pasakyti, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 118 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 119 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Manau, kad patvirtinta, bet geriau balsuokime elektroniniu būdu. 119. Pradedame. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. 120 atkrenta, 8 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 122 pakeitimas atkrenta, 121 atkrenta, 123 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pereiname prie 124 pakeitimo. Kas už? Ir 125 yra identiškas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Šimtas dvidešimt šeštas. Kas už? Ne, jis neatkrenta. Kas prieš? Manau, kad patvirtinta, bet geriau pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 128 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 129 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 130. Kas už? Kas prieš? Sunku pasakyti. Balsuojame elektroniniu būdu. Basavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad 131 atkrenta. 132. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 132. Kas už? Ne, 133. Taip. Bet turime balsuoti ir dėl 132. Jau balsavome. Gerai. Tada 133 ir 134. Kas už? Kas prieš? Reikia balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 135 atkrenta, 136 ir 137. Kas už? Kas prieš? Reikia balsuoti elektroniškai. Kas už? Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad 138 atkrenta, 139 ir 140. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Tai reiškia, kad 141 atkrenta, 142 atkrenta, 143. Kas už? kas prieš. Manyčiau, kad dauguma, bet geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame. Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. 144. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Tai reiškia, kad reikia balsuoti dėl 145 ir 146. Kas už šiuos du pakeitimus? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 147. Atkrenta, 148 atkrenta, periname prie 149. Kas už? Kas prieš? mažuma patvirtinta. 150. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Atmesta. 151. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 152. Kas už? Kas prieš? Geriau pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 153. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar periname prie 154. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 155. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 156. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Tai reiškia, kad 157 atkrenta. Kas už 158 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 159. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 160. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 161. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 162. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 163. Kas už? Ne, jis neatkrenta. Kas už 163? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Tuomet periname prie 164 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Labai sunku pasakyti. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 165 pakeitimas kas už. Kas prieš. Balsuokime elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 166. Kas už? Kas prieš? Manyčiau, kad patvirtinta. 167 atkrenta, 168. Kas už? Balsuokime elektroniniu būdu geriau. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad 169 atkrenta, 170 kas už, kas prieš. Susilaiko, patvirtinta 171 kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta. 172 kas už Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 173. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 174 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 175. Kas už? Balsuokime elektroniniu būdu iš karto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už pirmą pakeitimą? Ir antrąjį. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš. Neaišku, Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso projekto. Su pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Labai geras rezultatas. Sveikiname pranešėją. Tikiuosi, kad jį džiaugiasi taip pat kaip ir mes. Periname prie kito balsavimo. Micro, micro, micro. Niekas nesiskus dėl auditorumų struktūros, jie gavo to, ko jie norėjo. Ne to, ko mes norėjome, bet to, ko jie norėjo. Tikiuosi, kad jie nesiskus. Nenoriu girdėti daugiau jokių nusiskundimų. Okay, second, uh, Dabar periname prie antrojo pranešimo. Turime pasiūlymą dėl tarybos reglamento dėl bendrosios įmonės ECSEL. Iš karto pereikime prie balsavimo. Then, is, uh, like Pranešėjas, pražodžiu, dar noriu tarti. Wir, wir könnten bis äh, AM17 Block stimmen. AM17 am Block. Galime bloku iki septinto pakeitimo. Taigi 12, 13, 14, 15 blokų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atrodo patvirtinta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Galbūt elektroniškai patikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Sekantis pakeitimas. Dėl 20 atrodo neturėtume balsuoti, sako kalbėtojas. Jeigu 20. Taip, turime balsuoti dėl 20. Kas už? Kas prieš? Gal patikrinkime geriau. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Tai reiškia, kad pirmasis pakeitimas atkrenta. Dabar 21 kas už. Kas prieš? Tai reiškia, kad tai atmesta. Dabar 22 kas už. Kas prieš? Atmesta. Toliau 23. Kas už 23? Gal iš karto patikrinkime elektroniškai, pradedame balsavimą. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Todėl antrasis pakeitimas atkrenta, todėl mes balsuojame 24, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau 25. Kas už 25 pakeitimą? visiškai neaišku, todėl siūlau elektroniškai balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Todėl trečias atkrenta. Balsuojame dėl 26. Kas už 26 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Kas už ketvirtą dabar? Prieš susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 27 už, prieš kas, atrodo, kad patvirtinta. Geriau patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atrodo, kad atmesta. Doliau, toliau 28. Kas už? Iš karto siūlau patikrinti elektroniškai balsavimas. Pradedamas. Balsavimas baigiamas. 10 prieš 7. Patvirtinta. Dabar 29. Kas už? Iš karto elektroniškai siūlau tikrinti. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 30 kompromisinis pakeitimas. Kas už kompromisinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikiusiųjų ne, nėra, todėl patvirtintas pirmasis kompromisas. Tai neturi jokių pasakmių praktiškai, ar ne? Tolesniai balsavimo eigai. Prieš kalėdas dar bus pasiūlymas pateiktas. Ne, tik tai ponas Rubikas ir ponas Udik turi pataisyti čia. Dabar tęsime balsavimą prieš kalėdinėms nuotaikomis. Kas už 32? Tai prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Septintasis toliau. Kas už, susilaikė, patvirtinta. 34 dabar. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntas atsimtas, jeigu supratau teisingai, sako, pran, e, sako pirmininkas, taip. Devintas pakeitimas dabar, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 Dvi dalys balsavimo. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Dešimtasis dabar. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Neaišku. Prateikime balsavimą elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vieno balso persvara. Dabar 37. Kas už? Ar būtų prieštaraujančių balsavimui bloku? Tai kas dabar už 37 ar 8? Kas prieš? Susilaikė. Abu patvirtinti. Toliau 39. Kas už? Ar kas prieštarautų, jeigu balsuotume už 39 ir 40 kartų? Ne, tai tada kas už abu tuos? Kas prieš? Abu patvirtinti. Toliau 41. Kas už 41. Kas prieš? Neaišku. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 11. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dėl 43 ketvirto, jeigu balsuotume kartu, ar būtų prieštaraujančių? 43 ir 4 dabar. Kas už juos abu? Kas prieš? Elektroniškai siūlau balsuoti 43-44 dėl abiejų. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 45. Kas už 45? Kas prieš? Manau, kad dauguma už pasisako. Tokiu atveju 47 ir 6 atkrenta, dabar 48 kas už. Prieš. Neaišku, elektroniškai patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 49 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 50 kas už Kas prieš? Neaišku. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 51. Kas už? Penkiasdeš... Nuo 50 51 iki 56 siūlau balsuoti bloku. Jeigu nieks neprieštarauja, tai gerai. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Na ir dabar elektroniškai balsuokime dėl viso dokumento. Pradedame elektroninį balsavimą. Balsavimas baigiamas. Sveikiname pranešėją. Didžiąją balsų daugumą patvirtinta.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 Jums leidus, norėčiau tęsti toliau mūsų darbo tvarkę ir dabar periname prie 7 darbo tvarkės punkto specialioje ataskaita dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ar ES sanglaudos politikos fondai tinkamai naudojami keliams. Mister... Pone Vögerbairi, prašau žodis Jums. Darbo tvarkė yra šiek tiek e, įtempta šiandien, taigi norėčiau, kad kalbėtumėte trumpiau. Taigi kalbėsiu taip trumpai, kaip tik įmanoma. Man labai džiugu, kad aptarinėjame šiandieną tokią temą kaip auditorumai. Visą popietę šiandieną jai paskyrėme ir paskyrėme visą dieną tokiam dalykui kaip patikimumas. Taigi kalbėsiu labai trumpai, o klausimas būtų toks. Ar e, politiniai fondai, EP sanglaudos politikos fondai buvo tinkimai naudojami e, dėl tos dalies, kuri buvo kofinansuojama iš ES. Na, galiu pasakyti, kad mūsų statomi keliai buvo daugiau brangus negu efektyvus. 5 milijonai per metus keliams yra, milijardų skiriami per metus, 65, netgi 24 projektai, 1,4 e, milijardo eurų, 62 procentai e, tai yra skiriamų Europos pinigų 2013 metams 45 šalims. Ir mes e, konstatavome, kad labai skirtingai skiriasi, labai skiriasi išlaidos valstybėse narėse, kitaip, bet ir metodai skaičiavimo buvo pasitelkti ne visai vienodi Negalima pasakyti taip, kad mes norime nurodyti kokią nors e, valstybę narę, kuri blogai daro. E, na, žodžiu, jeigu padary, paskirsime e, kaštus, tai pirmiausia eis Vokietija, paskui Graikija, Lenkija ir Ispanija. Buvo pasitelkti du skaičiavimo metodai ir mes konstatavome, kad Ispanijos keliai buvo keturis kartus brangesni negu Vokietijos ir todėl, e, todėl ir keliame klausimą, iš kurgi toks skirtumas. Ne vien tik tais, aišku, iš atlyginimų, aišku, atlyginimai Vokietijoje didesni, taigi bo, tikrai ne atlyginimas čia kaltas, e, kalčiausia turbūt šiuo atveju yra konkurencija. Vokietijoje buvo gabaliukai statomi nuo 1 km iki 5 km. E, kitose šalyse projektai buvo didesnių mastų ir e, konkursuose galėjo dalyvauti tik tais didelės įmonės. Tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje visos įmonės galėjo atitikti reikalavimus, tuo tarpu Ispanijoje reikėjo, kad tos įmonės būtų sertifikuotos mm, valdžios institucijų, Nu, ir nors, aišku, konkurencijai tai nepadeda ir sukelia labai daug administracinių kliučių, jau labiau, kad sertifikavimas užima laiko. Graikijoje ir Ispanijoje buvo 10 e, procentų mm, mažesnė kaina pasiūlyta negu skelbta konkursė, tačiau į konkursą tai neįtraukta, komisija e, į tai reagavo ir e, paskaičiavo plus 10 procentų nuo viso projekto. Tai reiškia, kad e, kai kurios zonos nebuvo įtrauktos į konkursą, buvo sukurtos bendros įmonės ir atlikti darbai ir viskas priduota jau de facto. Toliau e, dėl triukšmo. Lenkijoje beveik visiems, vis, visiems naujiems keliams tos sienos buvo padarytos per didelis. Lenkijoje šalia autostradų yra triukšmą mažinančios sienos, kurios yra daug didesnės ir daug ilgesnės negu, šalia, negu visose kitose valstybėse narėse ir aišku, dėl to iškauga labai kaštai. Kalbant apie bendrą e, visą projekto samatą. Ir žinoma, reikia atmesti tokius metodus, kurie trukdo konkurencijai. Tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, nes konkurencijos apsaugojimas yra vienas iš ES tikslų. Reikia lab, iki galo suprasti, iš kurgi atsiranda tie kaštų skirtumai ir kodėl valstybės narės teikia skirtingus atsakymus. Tai toks būtų pirmas punktas, e, iš kurio galėtumėte susidaryti situacijos vaizdą. Visi tie projektai, kuriuos mes studijavome, E, iš visų tų projektų pamatėme, kad yra tik tais vienas projektas, kai pasirinkta įmonė nebuvo iš tos šalies, kurioje vykdomi darbai. Tai reiškia, kad konkurencija ir vieninga e, rinka 28 valstybių sąjungoje turi būti pagerinta. E, tikrai neveikia vieninga rinka ir norėčiau apie tai informuoti atitinkamas konkurencijos tarnybas. E, įvairiose valstybėse narėse reakcijos buvo labai skirtingos. E, toliau dar norėčiau pasakyti, kad būtinai reikia naikinti konkurenciją ribojančių čia kliūtis. E, ir nes tik vieną kartą, kaip jau minėjau, vienu atveju buvo e, šalis ne iš tos valstybės, kuriuose buvo statomi keliai. E, ką daryti, kad įmonės galėtų siūlyti savo paslaugas. Čia šiuo atveju buvo 150 e, km ruožas ir tok, čia daugeliu atveju reikalingi leidimai, o tie leidimai sukuria, sukuria papildomas kliūtis konkurencijai. Mes konstatavome, kad keliai per dideli ir per brangus ir kad projektai e, lyginant su jų kaštais ir realiais poreikiais nėra efektyvūs. Dėl ekspres kelių jie yra 15 procentų pigesni negu autostrados ir autostradų iš tiesų mums visais atvejais reikia. Tie vadinami ekspres keliai e, praleidžia maždaug 16 950 automobilių. E, O autostradose tuo tarpu e, 33, e, tuo tarpu autostradose yra mažiau. Tik dviem atvejais autostrados pasiteisino labiau negu ekspres keliai, taigi nebūtinai reiškia, kad brangesnis kelias yra geresnis kelias. Kai kuriais atvejais autostradą būtų buvę galima sėkmingiau pakeisti ekspres keliais. Eismo prognozijas yra per daug optimistinės ir nepatikimos. Dėl to e, vidutinis kilometro kelias, kelio kilometro kaina vidutinė Ispanijoje yra keturis kartus didesnė negu Vokietijoje. Voki, e, Lenkija ir e, Graikija yra kažkur per vidurį, taigi prognozės irgi yra visiškai klaidingos, aišku, tai nėra mūsų sprendimas, tiesiog toks aiškus vaizdas susidaro, o todėl reikia, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis spręstų problemą. Kaštai, su, kaštų skirtumas sudaro nuo 1 iki 21 procento, o kaip skirtumas tai yra be galo daug, tai yra be galo didelis skirtumas. E, maždaug devynių mėnesių vėlavimas buvo pastebėtas statant tuos kelius ir tai kaštus dar labiau išaugino. E, rekomendacijos komisijai būtų tokios, reikia, kad e, įvairios institucijos atsakingos už kelių tiesimą valstybėse narėse keistusi gerą patirtimi. Dabar dėl e, eismo intensyvumo prognozių reikia vengti pernelyg ambicingų e, pernelyg didžiulių projektų, reikia renkti tokius projektus, kurie iš tikrųjų atitinka poreikius ir reikia stengtis, kad tie projektai būtų patikrinami. Taigi du tokie kritiniai punktai, kuriuos norėjau paliesti. Prioritetiniai tikslai yra geresnė regionų prieiga, saugumo, komforto pagerinimas, infrastruktūros patobirinimas, viskas turėtų būti pasiekta. Mes susidurime su tokiamis problemomis, kad infrastruktūros E, būtinai turi įmanoma pamatuoti, infrastruktūras būtinai turi būti įmanoma pamatuoti ir tuo turi užsiimti komisija. E, ir jeigu statome infrastruktūrą, jeigu ją kūrėme, tai turi būti teigiamas poveikiai, poveikis per vidutinį ir per ilgą laikotarpį. Pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui, audito rūmams ir atsakingam nariui, ponui Haraldui Vigerbaueriui, už labai įdomų pranešimą, kurį jis ką tik pateikė ir už puikų mūsų likščiolinį bendradarbiavimą. Pirmiausia, norėčiau e, pritarti audito rūmų išvadoms. Jose buvo pasakyta, jog buvo pasiekta labai svarbios pažangos e, gerinant kelių saugo keliuose, mažinant mirčių skaičių keliuose ir tai didina ES piliečių pasitikėjimą didelio, didelės infrastruktūros projektais. Tai taip pat turi teigiamą poveikį viešiesiams finansams bei visuomenės sveikatai ir saugumui. Taip pat norėčiau pritarti e, tam, jog audito rūmai kalba apie kelionės laiką, kalbant apie alternatyves transporto jungtis ir sakoma, jog buvo staupyta laiko 60 procentų. Aš esu tikras, kad tokia pažanga padės vietos ekonomikai ir sukurs naujų darbo vietų. Svarbu pažymėti tai, kad kalbant apie šiuos kelių projektus, buvo nustatyti tam tikrai tikslai ir lauktiniai rezultatai ir tai, kokį poveikį tai atneš vietos ekonomikai. Tačiau nebuvo galima įvertinti kokią naudą tai neš realiems e, kelių naudotojams. Europos komisija valstybėse narėse per naują programavimo laikotarpį turės e, nustatyti įvertinamą priemonę tam, kad galėtų spręsti šį klausimą. Kitas dalykas, manau, jog būtų labai naudinga, jeigu komisija galėtų atnaujinti ir pakoreguoti vadovą, kalbant apie invest investicinių projektų e, išlaidas ir e, teikiamą naudą. E, siekiant taip pat nustatyti tam tikras prognozes eismo srityje. Trečia, norėčiau paraginti komisiją skatinti valstybės narės keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Tai leistų mums nustatyti patikimas eismo prognozes ir pasižiūrėti, kokią įtaką kelių tiesimas gali atnešti ekonomikai. Kelių tiesimo išlaidos e, priklauso nuo įvairiausių veiksnių, tokių kaip e, aplinkosauginiai veiksniai, kultūriniai suvaržymai ir kiti dalykai. Tokios išlaidos įvairuoja labai vairiai tarp valstybių narių. Mes taip pat turime kalbėti ir apie papildomus inžinierinius projektus, tokius kaip pavyzdžiui tiltai arba viedukai ir tuneliai. Pavyzdžiui, Graikijoje, mano šalyje, e, taip pat atsižvelgiant ir į mano paties mokslinę patirtį, galiu pasakyti, kad uh, Mes esame penkta valstybė pasaulyje, kur yra panaudojamas eisminė energija. energija. Dideli žemės drebėjimai, kurių lygis yra daugiau negu 5 balai pagal Richterio skalę, vyksta labai dažnai ir jų dažnis vyksta kas šešis mėnesius. Tai reiškia, kad visa infrastruktūra turi būti e, statoma laikantis e, Europos e, standartų. Svarbiausia infrastruktūra, tokia kaip vamzdynai, keliai, tuneliai turi būti statomi taip, kad būtų atsižvelgiama į uolų nuošliaužas, drebėjim, žemės drebėjimus ir panašius kataklizmus. Tokie projektai kaip vamzdynai, keliai ir kiti linijiniai projektai turi atsižvelgti į seisminę galimybę bei nuošliaužas. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, išlaidos labai smarkiai padidėja. Galiausiai mes turime padėti naudos gavėjams sumažinti išlaidas ir todėl prašome auditorumų ir komisijos pateikti daugiau informacijos apie galimybę parengti ES lygio domenų bazę, tam, kad būtų galima lyginti ir renkti e, skaičiavimus dėl naujų projektų. Tiek galėjau, norėjau pasakyti šiuo metu, dėkoju išdėmesi. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau pakviesti narius sureaguoti, turiu juos e, du užsirašysius. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Panajatovai, prašau. Linkė, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumo atstovams už auditorumų pranešimus. Šis pranešimas mums teikia puikų pagrindą dirbti biudžeto kontrolės komitete. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Stavrakakį už jo nuveiktą darbą rengiant pranešimą. Norėčiau paminėti tris pagrindinius aspektus. Veiksmingumas, keitimasis informacija tarp valstybių narių, per duomenų bazę ES lygių ir galiausiai priežastys, kodėl daugelis projektų vėlavo. Pirmiausia, tvirtai remiu projektus, kuriuos e, įgyvendina auditorumai ir pabrėžia veiksmingumą, ne vien tik tai išlaidų reguliarumą. Labai svarbu yra pasižiūrėti į tai, ar veiksmingai buvo panaudotos lėšos ir kokią naudą atnešė įgyvendinti projektai. Yra labai svarbu kiekybiškai įvertinti, kaip pagerėjo sauga keliuose. Reikėtų iš tikrųjų įvertinti kiek saugesni tapo keliai ES lygių. Tuo pat metu Europos komisija ir valstybės narės turėtų ieškoti konkrečių rodik rodiklių tam, kad galėtų aiškiai išmatuoti tą naudą, kurią atneša tokie projektai, pirmiausia nacionaliniu lygiu, paskui regioniniu lygiu per trumpą bei ilgą laikotarpį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į pranešėjo rekomendaciją dėl galimybės sukurti specialią duomenų bazę skirtą keistis duomenėmi informaciją. Aš manau, jog būtų galima nustatyti preliminarius skaičiavimus, kiek tai galėtų kainuoti. E, tai būtų labai veiksminga, kuriant naują infrastruktūrą ir taip pat būtų galima keistis geriausią praktiką. Pirmininkas, Galbūt galėtumėte kalbėti trumpiau, nes dar yra ir kitų užsirašysių. E, dar vieną rekomendaciją norėčiau paminėti. Trečia. Aš manau, jog yra svarbu atidžiai pasižiūrėti priežastis, kodėl tam tikri projektai vėluoja. Reikėtų nustatyti, kodėl vyko tokie vėlavimai. Ar dėl to, kad vėlavo tam tikros veiklos programos tam tikrose valstybėse narėse ir tai buvo susijęs su tam tikrais planavimo klausimais ir ar kita vertus šie vėlavimai e, buvo galbūt nenumatyti veiksniai. Jų nebuvo įmanoma numatyti, pavyzdžiui, tam tikroje teritorijoje buvo rasta archeologinių radinių, yra veiksnių susijusių su prieinamumu prie tos teritorijos. Uh, Taigi galbūt būtų galima įtraukti tokį tekstą į pranešimą, į, į kurį rengė biudžeto kontrolės komitetas. Labai ačiū. Thank you. Ačiū, ponia Ajala Sender. Norėčiau paprašyti jūsų pasisakyti trumpai. Darly, eh, bueno, Taip, aš norėčiau užduoti klausimą. Pranešėjui. Pirmiausia, dėkoju už pristatymą šio klausimo. Mane šiek tiek nustebino štai kas. Jūs kalbėjote apie keturis kartus didesnius kaštus. Aš įsivaizduoju, kad ponas Vogenbauer turi reikalingą informaciją. Na, be jokios abejonės, Ispanijoje ir Vokietijoje skiriasi darbuotojų sąnaudos. Kitų sąnaudų dar taip pat yra Aš tikiuosi, kad pranešėjas žino, kad e, ir kalbas remdamasis faktais. Auditorumai atlieka ataskaitas e, ir vertina remiantis tam tikrais kriterijais. Na, dar yra tokie dalykai kaip geografija, aplinka, tuneliai, tiltai. Tačiau ponas Lagerbauer nepaaiškina, visiškai nepasako, kodėl e, statybos e, Ispanijoje ne tiek pat kainuoja, kiek Vokietijoje. Galbūt galima būtų man paaiškinti, kaip e, suskaičiuojama yra vieno kilometro kelių kaina. Na, taip, sakoma dabar, kad tai kainuoja brangiau, bet kaip, iš kur tokie skaičiai? Taip pat norėčiau sužinoti, kaip teismas, atsiž... tiksliau, auditorumai atsižvelgia į krizę. Dabar yra kalbama apie keturis kartus didesnės sąnaudas, bet ko gero prie to prisideda krizė, Tikiuosi, kad auditorumai į tai atsižvelgia, e, nes nuo 2008 metų vidutiniai transporto srautai sumažėjo dar daugiau negu kad, trans, negu kad audibo auditorumai e, užfiksavo. Pone Vokarbauer, aš norėčiau, kad jūs mums ne tik tai dalį e, vieną skyrių pristatytumėte, aš norėčiau, kad jūs mums bendrą vaizdą pristatytumėte, nes dabar visai norėčiau sužinoti, ką apie tai kalba audito rūmai. Štai pavyzdžiui, koks krizės būtų poveikis e, šiam sektoriui Ispanijoje ir Lenkijoje, tarkime, e, kokios būtų greitkelių tiesimo sąnaudos kaip tai priklauso nuo skirtingų e, geografinių sąlygų. Pavyzdžiui, mūsų šalyje yra plokščiakalnių, kitos šalis visiškai plokščios. Dar reikėtų atsižvelgti ir į kitus dalykus. Pirmininkas, štai ką norėčiau Jums pasiūlyti. E, dar liko mums 20 minučių, liko vienas ir klausimas. Aš puikiai suprantu, kad visi turėtų turėti galimybę pasisakyti, taip pat ir ponia Jola Sander. Mes turėtume suteikti galimybę audito rūmams atsakyti į klausimus ir taip galėtume pabaigti diskusiją. Lygiai taip pat pranešėjas galėtų savo išvadas padaryti, ar jums tiktų toks pasiūlymas. Aš be jokios abejonės nenorėčiau dabar ignoruoti komisijos atstovų, nes komisija šį partai tars paskutinį žodį. Komisija visada kalba trumpai, iš patirties tai žinau ir tikiuosi, kad komisija nepaneiks mano žodžių. Prašom, ponė. Dėkoju, pirmininkė. Mes e, norėtume pasidžiaugti auditorumų ataskaitą. Joje yra išryškinamos problemos, į kurias mes bandome atkreipti dėmesį jau keletą metų. Taip pat dėkoju jūsų komitetui už atliktą darbą. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad mes rezultatams pritarėme rekomendacijoms taipogi. Didelis skaičių rekomendacijų, at, didelėm, e, kai kurių rekomendacijų atveju jau kaip tik yra ir atliekami taisomieji veiksmai. E, na, galbūt porą žodžių dėl kito programavimo laiko tarp, nes ko gero tai būtų geriausias ir tinkamiausias būdas uh, E, šiom problemom spręsti. Mes turime keletą instrumentų, kuriuos galime panaudoti. Pirmiausia, būtų naudojama labiau strateginis požiūris. Tai reiškia, kad ateityje pabandytume pasižiūrėti, kokių kelių atveju reikės išvelgti į nacionalinę specifiką. Visa tai e, būtų atliekama bendrajame kontekste ir visi uh, E, Europos valdybių nacionalinėms lėšomis e, finansuojami projektai būtų palyginami ir atrinkti. Toliau dėl aksantį sąlygiškumo be e, nacionalinių transporto planų dar reikėtų įtraukti ir viešųjų konkursų parametrą. Audito rūmų atstovai sakė, kad čia yra kliūdoma konkurencijai ypač jeigu nepakankamai viešųjų pirkimų sąlygos, taisyklės yra įgyvendinamos. Viešieji pirkimai turi būti ex ante sąlyga. Turėtume pasižiūrėti, kaip tai yra gyvenime. Turėtume e, susitelkti ties e, skaidrumu, informavimu, informacija ir tik tai taip galėtume padėti valstybėms narėjams e, išspręsti šias problemas. O dabar dėl administracinių gebėjimų, dėl projekto rengimų, rengimo Visa tai yra sudėtingas, labai kompleksiškas dalykas. Na ir dar yra vienas dalykas, vienas aspektas, kuris būtų orientuotas į rezultatus. Mes e, sveikiname, kad čia dabar yra kalbama apie rodiklius. Nes jeigu jų nebūtų, ko gero, gal net ir finansavimas būtų nutrauktas. Todėl dabar atsiranda ryšys tarp projekto tikslo ir rezultato. Taigi, kaip matote, yra numatyta daugybė priemonių na, ir dar bandysime kartu pasižiūrėti, kaip galime kartu dirbti. Dėkoju dar kartą už jūsų pranešimą, dėkoju komisijai taipogi. Ačiū. Tikrai buvo naudinga tai išgirsti, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra specialioja ataskaita numeris 6 Ar valstybės narės ir komisija pasiekė, kad kaimo ekonomikos įvairinimo priemonės būtų ekonomiškai naudingos? Suteiksiu žodį audito rūmų atsakingam nariui, ponui Kinstui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakysiu trumpai, nes jūs prašyte pasakyti tik tai tai, ką auditavome ir ką nustatėme. Kaip žinote, daugelis kaimiškų teritorijų Europos Sąjungoje pasižymi tuo, jog juose galima vykdyti tik nedidelę ekonominę veiklą ir žemės ūkio veikla gali padėti e, išspręsti tas problemas, prisidedant prie augimo ir tvarios plėtros. Augimo politika apima tris priemonės, skiriant diversifikuoti kaimo ekonomiką. Išlaidos skiriamos šioms priemonėms yra 5 milijardai eurų nuo 2007 iki 2013 metų ir Tai prisideda prie nacionalinių išlaidų ir iš viso tuomet susidaro 7 milijardų eurų suma. Mes pastebėjome keletą pagrindinių pastebėjimų. Pirmiausia, valstybės narės ne visiškai aiškiai pademonstruoja poreikį gyvendinti tokias priemonės, vyks, vyks, vykdant kaimo plėtros programas ir dėl to neaišku, kam, yra, kam reikia investuoti į ne kaimo plėtros priemonės. Kalbant praktiškai, dėl to atsidurėme tokioje padėtyje, kuomet uh, beveik bet koks projektas gali būti pritraukiamas prie šeštojo e, tikslo. Komisija neturėjo patvirtinti kaimo plėtros programų, kurios aiškiai nenurodė poreikio išlaidoms ir e, nenurodė, kokių tikslų bus pasiekta. Šios priemonės e, derintos su perplačiais tinkamumo kriterijais ir jie nebuvo tinkamai pritaikyti arba buvo beprasmiai. Tai buvo pastebėta e, atrinktose valstybėse narėse, e, buvo išanalizuota daugelis projektų ir buvo pasižiūrėta, kaip projektai prisidėtų prie veiksmingumo. Ir tokie projektai turėjo būti atmesti jau programavimo laikotarpio pradžioje. Antra, valstybės narės e, sistemiškai nenurodė, jog reikėjo finansuoti tokius projektus. Pavyzdžiui, 35 iš 50 tirtų projektų e, būtų buvę galėti gyveninti ir be viešosios paramos. Ir projektai jau buvo pradėti ir vienu atveju netgi vienas projektas jau buvo užbaigtas, dar negavus tokių lėšų patvirtinimo. E, tokie projektai padėjo naudos gavėjų pagerinti jo padėtį, tačiau konkurento sąskaita. Ir dėl to nebuvo aiškus poveikis kaimo plėtrai. Galiausiai, kalbant apie priemonių veiksmingumą ir efektyvumą, žinote, ponė pirmininkė, kad e, mes jau ir ankstesnėse ataskaitose ir pastarojoje ataskaitoje, kuri buvo paskelbta prieš dvi savaitės, Mes jau teikiame to, tokias išvadas ir baigdamas norėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad netgi jei polit, ir politinių lygių buvo sutarta dėl kaimo plėtros priemonių gyvendinimo, vis tiek e, šis auditas priejo išvadų, e, kurias dar reikės įgyvendinti 2014 metais. E, Čia yra pabrėžti tam tikri trūkumai, tokie kaip analizės e, nebuvimas. E, E, per platus atrankos kriterijai, deleguotieji aktai galėjo apimti ir kitus svarbius šios ataskaitos e, punktus. Pavyzdžiui, reikėjo kritiškiau įvertinti tai, kaip valstybės narės e, pagrindžia tokių priemonių poreikį. Reikėtų pasižiūrėti, kaip yra atitinkami atrankos kriterijai, reikėtų pasižiūrėti, kokia yra projektų kokybė, reikėtų nustatyti minimalę balų sistemą ir reikėtų pasižiūrėti, kaip valstybės narės praktiškai gyvendina tą sistemą. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Dėkuoju pranešėjau. Pone Kadenbachai, ar pranešėjai, ar jūs norėtumėte sureaguoti, prašau. Ja, ein herzliches Dankeschön möchte ich einmal Labai ačiū. Labai ačiū Jankins už pranešimą. Aš esu aplinkos saugos e, komitetų ir kitų dviejų komitetų narė. Ir jie visi yra susiję su e, kreditų skirimu ir paskirstimu. Labai gailiuosi, kad uh, nuomonės patvirtinimas dėl naujos BŽUP ir dar visai eilė dalykų buvo nežinomi, nes manau, kad jeigu viskas būtų žinoma, buvo, būtų buvę galima sutau, nedaryti kai kurių pakeitimų, o į kitus pakeitimus labiau atsižvelgti. Aš kalbu apie gyvenimo kokybę kaime, apie darbo vietų kūrimą, <clears throat> apie e, profesinių E, dalykų skatimą, skatinimą, kaip pritraukti jaunimą kaim, į kaimą ir panašiai. Visi šitie klausimai yra be galo svarbus. Savaime suprantama, kad reikalingi jauni e, ūkininkai, bet reikalinga ir, ir gydytojai, ir socialinės tarnybos, ir mokyklos, ir lopšeliai, ir panašiai. Taigi neturėjome galimybės su. E, sureaguoti ir veikti atsižvelgdami į ne žemės ūkio e, įmonės kaime, kad galima būtų kaimo gyventojai gyventojams padėti. Bet kokiu atveju norėčiau padėkoti už pranešimą, kai kas, kas čia yra numatyta, bus pakeista, nes e, nuo 2014 metų e, jau atsiranda nauja dimensiją žemės, bendroji žemės ūkio politikoje ir dėl to aš norėčiau visus paraginti įsigilinti į e, auditorumų rekomendacijas. E, valstybės narės dabar jau turi pačios pagalvoti, kaip tas rekomendacijas įgyvendinti. Ir pirmoji įgyvendinimo fazė tikrai bus nelengva, reikės atsižvelgti į visus kriterijus ir reikės patikrinti eksantę, ar tie projektai iš tiesų geri ir ar juos įmanoma įgyvendinti. Dėkoju, dabar suteikiu žodį parlamentarams, kurie norėtų pasisakyti. Ponas Rubik. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai, klausimas yra be galo svarbus mūsų visų ateičiai. Kasgi tai yra? Na, esmė yra kurti darbo vietas, tas vietas išlaikyti. Deja, daugeliu atveju finansavimo kriterijai būna neaiškus ir dėl tos priežasties, man atrodo, kad ateityje būtų naudinga mm, nurodyti įvairius dalykus, kuriais remiantis mažos ir vidutinės įmonės galėtų aktyviau dalyvauti. Ir manau, kad tai yra ypatingai aktualu visose kaimo zonose. Ir tos veiklos skatinimas kaimo zonose turi būti mūsų prioritetas. Mes kalbame apie darbo vietų kūrimą, tų darbo vietų iš tiesų reikia. Aš nekalbėsiu apie tai detaliau, e, bet, e, nes ne vieną kartą jau aptarta tema. Ačiū pranešėjai už darbą. Pirmininkas, nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Komisijos nepamirštu ir suteikiu žodį jai ponas Dansuza, mano draugas, todėl žodis jam. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū auditorumo atstovams už jų rekomendacijas ir pastebėjimus. Norėčiau pabrėžti tai, kad egzistuojantis teisės aktai apibrėžia taip pat ir tai, kaip reikėtų pagerinti gyvenimo kokybę kaimiškose teritorijose, plėtojant ekonominę veiklą. Komisija mano, kad Daugelis iš rekomendacijų, kurias e, pateikė auditorumas, yra skirtos valstybėms narėms, pavyzdžiui, kalbant apie e, tai, jog reikėtų nustatyti veiksmingą kontrolės sistemą gyveninant projektus. Kalbant apie subsidiarumo principą, e, tai priklauso pačioms valstybėms narėms ir jų regionams, ypač kalbant apie rekomendaciją diversifikuoti kaimišką ekonomiką. Vis dėlto dar yra daug, daug ką tobulinti Ir, žinoma, norėčiau paminėti štai ką, kalbant apie tobulinimą. Per ateinantį laikotarpį reikėtų gyvendinti strateginį požiūrį. Reikėtų veiksmingiau gyvendinti kaimo plėtros politiką. Atrinktos priemonės turėtų remtis e, tvirta intervencijos logika kuomet pasiūlyta programa netitiks tokių priemonių ir jų logikos komisija to nepatvirtins. Toliau yra įmanoma pagerinti padėtį ir projektų gyvendinimo srityje ir čia norėčiau e, pareikšti, jog mes turėsime naują požiūrį orientuotą į rezultatus. Audito rūmų audituotos priemonės, trys priemonės dabar yra sujungtos į vieną priemonę, kuri padės pagerinti atrankos sąlygas ir mažinti išmokas bei mažinti administracinę naštą. Komisija pritarė audito rūmams dėl to, jog reikėtų atsižvelgti į projekto kokybę atrankos procese ir naudoti minimalę balų skirimo sistemą. E, tokio pobūdžio gairės jau yra išsintinėtos valstybėms nariams, kalbant apie atrankos kriterijus bei sąlygas, per atinantį laikotarpį, siekiant pagerinti ir patobulinti šią sritį. Toliau vyksta diskusijos dėl e, perkelimų ir dabar mes jau siekiame nustatyti konkretesnius dalykus šioje srityje. Toliau kalbant apie išlaidų tinkamumą, Tai priklauso nuo valdančiųjų institucijų laikantis atrankos principų. Išlaidų tinkamumas e, turi būti tvirtinamas pateikus jas kompetentingai institucijai, laikantis nustatytos tvarkos e, pagal sutarties 324 straipsnį. Komisija taip pat nustatė atitinkamas priemonės, tokias kaip e, kontroliavimo ir tinkamumo e, patikrinimo priemonės, reikalavimas naudos gavėjams pateikti verslo planus kaimiškoje vietovėje, kartu pateikiant išmokas ir pirmąją įmoką pagal tokį verslo planą. Taip pat investicijos į pagrindinės paslaugas ir infrastruktūrą kaimo teritorijose bus apmokamos tinkamus apmokėti, jeigu tokie planai bus pateikti savivaldybėse ir kaimuose pagal vietos plėtros strategiją. Kalbant apie stebėseną ir vertinimą, mes peržiūrėsime bendrą stebėsenos e, e, reglamentą ir pateiksime naują, kuris bus sklandesnis, labiau suderintas. Toliau kalbant apie pažangos vertinimą pagal nustatytus e, rodiklius, mes e, taip pat atnaujinsime šią sritį. Taigi komisija mano, jog mes imdamėsi tokių iniciatyvų įgyventinsime audito rūmų pateiktas rekomendacijas Ir kaip pranešėjas paminėjo, mes taip pat negalime pamiršti to, jog mūsų tikslas yra gerinti gyvenimą kaimiškose teritorijose ir skatinti ekonominės veiklos įvairinimą. Labai ačiū pirmininkė. Okay, thank you. Gerai, labai ačiū. Manau, jog mes baigėme diskusijas. Manau, jog visi kalbėjusieji sutarė Pirmiausia, reikia geresnių rodiklių. Antra, viskas priklauso daugiausia nuo nacionalinių vyriausybių, siekiant gerinti padėtį. Ir su šia išvada baigiu šiandienos posėdį ir tikiuosi, jog pasimatysime rytoj 9 val. ryto šioje salėje. Ačiū. On n'a pas eu de querelle majeure. De querelle majeure. Non, c'est ça. <laughs> C'était très bien.